Okay, colleagues, uh, we'll begin the meeting. Kolegos, pradėsime posėdį. Prašau susėsti. Ačiū. Hey, colleagues, uh, good afternoon. Labas vakaras. Patvirtinkime darbo atvarkę siūlau pakeisti darbo tvarkį naujojo 3A klausimų. Tai yra <clears throat> pagal 69 taisyklės trečiąją dalį gražinimas svarstyti komitetui dėl trečiųjų šalių sąrašo, kurių e, piliečiai turi turėti vizas, kirzdami <clears throat> ES sieną dėl Junktinės karalystės pastraukimo iš ES, taigi siūlau uh, e, pradėti balsavimus 19.20, e, tą klausimą nuo 19.10 pradės svarstyti. Jeigu niekas neprieštarauja e, šiems darbo tokios pakeitimams, tai laikome juos patvirtintais. Pirmininko pranešimai <clears throat> šiandien e, bus verčiama į visas kalbas, išskyrus danų, kroatų, maltiečių ir airių patvirtinsime pagal 105 taisyklę koordinatorių rekomendacijas pirmiausiai 27 <clears throat> vasario dienos e, koordinatorių posėdžio informaciją. Galite rasti ją jūsų išdalintose dokumentuose. Ponas Frans pakeis poną Albrechtą rengdamas lybę pranešimą dėl e, <clears throat> E, Europinės kibernetinio saugumo agentūros Ana Miranda žalių atstovė buvo nominuota pranešėja dėl 20 metų biudžeto ir 19 metų keičiamą biudžeto. Ar komiteto nariai pritarė šioms rekomendacijoms? Joms pritarta. Dar kartą noriu priminti, kad 19.20 prasidės elektroninis balsavimas. Jeigu neturite balsavimo kortelio, pasirūpinkite, kad jos pas jūs atsirastų. Nu, kitas klausimas tai yra gražinimas svarstyti komitetui pasiūlymą dėl laikinojo <clears throat> vidaus pasienio kontrolių, kontrolės įvedimo. Tanės Fajom pranešėjas šiandien nebus dėl e, pasikeitusios darbo atvarkės, tačiau ją pavados Birgit Sipil, socialistų ir demokratų koordinatorė. Taigi, e, ar galėtum Birgit dabar Tanės vardu pristatyti gražinimą komitetui? šio klausimo. Ačiū pirmininkė. Tik tai perskaitysiu pranešėjas Tanis Fajon mintis. Mėly kolegos, 2018 lapkritį 29 dieną plenarinėme posėdėje buvo patvirtinti pakeitimai dėl komisijos pasiūlymo dėl Šengeno pasienio kodekso pakeitimo susijusiu su laikinu pasienio kontrolės vedimu prie vidaus e, sienų. E, Praėjusiu metu gruodžio 12 šių metų sausio 13 e, e, vyko trilogos sustikimais, e, darybos su pirmininkaujančiomis šalimis buvo labai konstruktyvios ir nepaisant bendrų pastangų patvirtinti reglamento projektą iki kadencijos pabaigos, bloguojanti mažuma taryboje <clears throat> neleido pasiekti jokios pažangos siekiant kompromiso. Taigi vasario 8 dieną ambasadorė Udabesko pranešė Tanį Fajon, kad pirmininkaujantį šalis <clears throat> negali nukrypti e, nuo 2018 beželį patvirtintų e, pradinių pakeitimų, kurie buvo patvirtinti Stovų komitete ir darybas buvo sustabdytas. Tanė Fajon mano, kad Šengeno pasienio kodekso reforma yra reikalinga ir būtina, tačiau šešios e, Šengeno zonos valstybės narės ir toliau neteisėtai e, <clears throat> kontroliuoja savo e, pasienį ir šios šešios valstybės narės, nepaisant maksimalaus dviejų metų laikotarpio, ir toliau e, kontroliuoja savo pasienį ir komisija jokių veiksmų prieš jas nesima, nepaisant to, kad e, <clears throat> prie išorės sienų pradėjus dėkti naujas priemonės, naujų atvykėlių srautai jie sumažėjo, vidaus pasienio kontrolė buvo pradėta naudoti, siekiant apginti kai kurių Europos vyriausybių vidaus politinius interesus, o kolegė Tanė Fajon tokius veiksmus griežtai smerkė, nepaisant e, visų pastangų negalėjome išbristi iš šios aklavietės ir mūsų darybininkai stengiasi pasiekti pažangos, Tanė noriu jiems už tai nuširdžiai padėkoti. Pabaigai noriu pasakyti, kad pasikonsultavus su šešėlės pranešėjais dėl galimų tolimesnių veiksmų, Tanė prie išvados, kad geriausia galimybė šiuo metu parlamentui būtų baigti pirmąjį svarstymą, <clears throat> remiantis 2018 lapšė 29 patvirtintais įgaliojimais parlamente ir todėl Tanija e, prašo Libė komiteto ir klodo kaip pirmininko įtraukti šį klausimą kuo greičiau į plenarinį sesijos darbo atvarkę tam, kad būtų surinktas <clears throat> balsavimas ir formaliai būtų baigtas pirmasis svarstymas. Ačiū Birgit, noriu tik tai kolegoms priminti, kad kovo penktą dieną gavau elektroninį laišką e, su kopijomis lybė koordinatoriams iš šešiems pranešėjams ir pranešėja prašo, kad komitetas formaliai pateiktų prašymą, kuo greičiau šį klausimą įtraukti į sesijos darbo atvarkį, kad būtų surinktas bendras balsavimas ir oficialiai baigtas pirmasis svarstymas, jeigu niekas tam neprieštarauja, tai aš Libė komiteto vardu paprašysiu surenkti tą bendrąjį balsavimą, remiantis praėjusiu metu lapšį 29 dieną patvirtintais pakeitimais ir baigti formaliai pirmąjį svarstymą, jeigu niekas tam neprieštarauja, tai šis klausimas bus perduotas Libė komiteto koordinatoriams, niekas nenori kalbėti, ačiū Birgit už tai, kad pristatė ponios Stanės Fajon poziciją. Taigi e, dabar kalbėsime apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems būtina turėti vizas, kertant ES išorės sieną. Ir e, tai yra susijęs su Junktinės karalystės pasitraukimu. E, Sos 29 dieną 503 kolegoms balsavus už vyko keturi trilogai. Vasario 6, 12, 227 dienomis, penktas trilogas vyks rytoj, kovo 12 dieną. Ir a, e, a, e, žinau, kad a, e, jums labai rūpi šią temą išsamiau apsvarstyti, tačiau dabar steiksiu jums šiek tiek daugiau informacijos apie penktąjį trilogą, kuris vyks rytoj. Šešėliniai pranešėjai susitiko neseniai, kiek laiko mes esame numatę šiam klausimui numatyta 10 minučių, tačiau turint omenyje didžiulį susidomėjimą, taigi prašau visų, kurie nori kalbėti šią temą, dabar užsiregistruoti. Penktasis trilogas vyks rytoj. Ir tik tai norim paaiškinti, kad per pastarąjį susitikimą buvo pristatyta ir paaiškinta parlamento pozicija. Norėčiau tik ją trumpai papildyti. Akivaizdu, kad e, šis klausimas yra labai sudėtingas. E, Tos e, išnašos, kurios buvo įtrauktos papildomai, patvirtina, <clears throat> kad e, iš tiesų e, e, akivaizdu ir visiškai aišku, kad tų papildomų išnašų susijusių dėl vizų režimo nereikėjo papildomai įtraukti. Tačiau e, vis tik taryba ir toliau laikosi savo pozicijos ir po keturių trilogų susitikimų ir e, bandymų patvirtinti alternatyvias e, nuostatas, įskaitant ir tas E, kurios buvo pasiūlytos e, naujausiuose dokumentuose dėl breksito susijusios su Gibraltaru. Nepaisant visų šių pastangų, e, mes darome išvadą, kad diskusijos su taryba buvo labai ribotos apimties, tačiau taryboje diskusijos vyko ir manau, kad dėl šios priežasties būtų išmintinga pradėti penktąjį trilogą. Dar noriu pažymėti, kad pradėdami penktąjį trilogą sustikimą mes <clears throat> suprantame, kad komisija taryba, aš kaip pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai, kuriems norėčiau padėkoti už kantrybę, e, svarstant šį labai sudėtingą politinį klausimą, suvokia, kad reikia pagaliau jį išspręsti ir patvirtinti e, sprendimus dėl vizų, todėl komisija taip pat e, galbūt pateiks naują pasiūlymą, apie tai buvo kalbėta šešėlių pranešėjų sustikime dėl visų šių priežasčių rytoj prasidės penktasis trilogas ir tikiuosi, kad per jį mes sugebėsime pasiekti teigiamą persilaužimą <clears throat> po penktojo trilogo. Ir tai taip pat apsvarstėme su šešėliais pranešėjais nes laikas bėga, reikia patvirtinti vizų režimą, taigi jeigu esminių pokyčių nepasieksime, jeigu išnašos ir toliau bus paliktos, tai aš suprantu, kad Ispanijos atstovams e, šis klausimas labai svarbus, todėl aš kaip Junktinės karystės atstovas ir kaip kaip parlamento atstovas, atsižvelgdamas į balsavimo rezultatus ir tos penkis mėginimus paminėti Gibraltarą, įskaitant ir e, naujausias paskutinės nuostatas, tikiuosi, kad rytoj pasieksime persilaužimo ir kad komisija kažką pasiūlys. Tikiuosi, kad tas pasiūlymas taip pat bus naudingas siekiant persilaužimo nes taryba šiuo metu laikosi visiškai politinės pozicijos ir e, e, <clears throat> yra įsikibusi vienų nuostatų ir visiškai nesvarsto jokių alternatyvių pasiūlymų. Dabar kalbės Lopes Aguilar, e, Ježikas, Diezemera ir kitų. Prašau visų nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės, ar galime dėl to sutarti. Prašau, Lopis Agilar. De nuevo, todo. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau pabrėžti, kad e, labai gerbi tave kaip e, šio delikataus klausimo atsakingą žmogų tikrai norėčiau išreikšti visokiojo papagarbą. Tačiau kita vertus jau keturi trilogai įvyko tuo klausimu, kuris šiaip net neturėjo būti problematiškas. Išskyrus galbūt tą vieną aspektą, kurį minėjai. Ir ko gero visi mes už tai, kad būtų abipusiškai e, vizų atleidimas nuo vizų taikomas e, Junktinės karalystės piliečiams ir ES piliečiams. Taigi kokia dabar problema? Aš neįsivaizduoju. Atrodo, kad e, įstrigome aklavietėje, keturi trilogai įvyko ir penktasis, penktojo trilogo situacija irgi daug nežadinti. Vienas e, iš tarybos, e, viena iš tarybos narių kreipėsi vienu klausimu ir kitos valstybės narės bei komisija tam pritarė. Atrodo, kad dėl Gibraltaro Kataro jokie sprendimai negalės būti priimami be Ispanijos sutikimo. Jeigu rytoj šis klausimas nebus išspręstas, reikėtų, įsivaiz... reikėtų suprasti, kad vienintelis sprendimas būtų išnaša, kitų atveju tarybos sprendimo nebus. Taigi mes galėtume šio klausimo procedūrą šiek tiek pakoreguoti reglamentas gali, leidžia tai tiksliau, galima pranešėjo, pavyzdžiui, pavardę pakeisti. Sakai, kad e, tai, jog esi Junktinės karalystės pilietis, nieko nereiškia, bet vis dėlto tai labai aktualu Junktiniai karalystiai ir buvo aiškiai nurodyta, kad pranešėjas negali būti nei ispanas, nei britas. Ko gero vienintelis sprendimas siekiant išjudinti šį klausimą - įtraukti koordinatorius į šį procesą. Vienas tiksliau tas tikslas yra labai teigiamas, labai pagirtinas, tačiau atrodo, kad iki mandato pabaigos nepavyks to padaryti. Ponas Džerzekas, kaip Aldės šešėlinis pranešėjas, pas, pradėsiu nuo štai ko. Salėje turime pranešėjų, kurie šio komiteto, šio parlamento poziciją labai intensyviai gynė diskusijose e, su taryba, nepaisant to, kad taryba tuo metu buvo vieninga, o parlamentas ne. Taigi tie mūsų drąsūs kolegos e, pasiekė puikių rezultatų, pavyzdžiui, dėl vizų sustabdymo mechanizmo ir tikrai yra pasiektas puikus kompromisas. Dabar tie kolegos sako, kad mes turime susitaikyti su tarybos pozicija. Aš nelabai suprantu tokios pozicijos. Penki kompromisai buvo dėrybiniai pateikti tarybai. Mūsų pirminėje pozicijoje kurią patvirtiname 53 prieš 0 balsų, e, nebuvo minimas Gibraltaras. Tačiau kompromisuose mes tikrai daug nusileidome tarybai. Mes tarybos požiūrio netgi dabar laikomės ir sutikome su tuo, kad būtų minimas Gibraltaras. Tai yra tikrai didelis žingsnis tarybos pozicijos link. Mes netgi penkias galimas formuluotės pateikėme, tačiau taryba vien tik viską atmeta ir nieko ir nesileidžia į diskusijas. Ir kiek mes žinome, mūsų pasiūlymas taryboje netgi neaptariamas, nepaisant to, kad mes labai smarkiai nusileidžiame tarybai. Aš čia išvelgčiau tikrą įžeidimą parlamentui. Trys, keturių tiksliau, trilogai vyko, taryba į parlamentą rimtai nepažiūrėjo jų metu, aš į tai žiūrėčiau kaip į įžeidimą Ačiū dabar žodis ponui Dijas Demero, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Tikriausiai žinote, kokia yra mano pozicija, aš jos nekartosiu. Jau esu labai aiškiai pasisakęs ankstesnių diskusijų metu. Dabar norėčiau naujų argumentų pateikti. Taip, gerbiamasis pirmininkė, 53 parlamentarai balsavo už, jūs gavote kolegų įgaliojimus, aš ir pats juos patvirtinau. Tačiau, ko gero, visi puikiai suvokia, jog įstatymų leidybos darbas nėra vien tik tai išskirtinai mūsų darbas. Komisija taip pat jame dalyvauja, taryba taip pat. Ir štai, pavyzdžiui, po mūsų balsavimo 27 minus 1 valstybės narės patvirtino savo poziciją. Ispanijai pritarus buvo du elementai naujai įtraukti į poziciją. Taigi dabar dėl tos polemikos kaip yra. Taryba sako, kad Gibraltaras yra Junktinės karalystės kolonija. Ir tai yra teisinga. Tačiau jūs, gerbiamas pirmininkė, tą pačią minutę praradote bet kokį kredibilumą, nes dabar jūs negalite atskirti savo kaip pranešėjo ir Brito pozicijų. Čia yra aiškus e, interesų konfliktas. Manau, kad e, tokiomis aplinkybėmis e, jau pirmininkų suveigoje apie tai buvo kalbėta. Taigi tokiamis aplinkybėmis e, atsiradus interesų konfliktui būtų geriausias sprendimas e, vadovautis etiniais principais. Na, net ir nesivadovaujant etiniais principais, reikėtų vis dėlto pagal logiką perduoti šią kėdę, šį postą kitam žmogui, kuris būtų uh, E, ne iš Junktinės karalystės ir, ne, ir socialistas. Ačiū dabar žodis Maitiai. Dėkoju. Aš išklausiau visų jūsų pozicijų. Ir dabar atrodo, kad du klausimai čia svarbus. Pirmiausia, kompetencija ir politinis turinys. Tačiau atrodo dabar išsiskiria tarybos ir parlamento pozicija. Taip, bet ne vien tai yra svarbiausia. Tas teksto papildymas, politinis papildymas yra vis dėlto teisingas. Taip, tai yra legitimus ir pripažintini interesai, be jokios abejonės. Parlamentas turėtų pripažinti, kad tarybos papildymas yra teisingas. Taigi, pasakysiu štai ką. Tarybos papildymas teksto tikrai yra svarbus, turėtume galbūt tam pritarti. Tai juk labai svarbu mes turėtume pasitikėti tą valstybę narę. Pone Sepala dar nori pasakyti, o po to jau eisime balsuoti. Ačiū pirmininkė. Aš neketinau įsitraukti į šią diskusiją. Esu šiek tiek sutrikusi ir susierzinusi. Nes būtent e, pas pastarojo libe posėdžio metu visi koordinatoriai kaip institucija pavedė pirmininkui vesti šias darybas. Šių darybų metu nediskutuojama dėl Gibraltaro teisinio statuso. Mes tiesiog kalbame apie Brexito liekamosios reiškinius ir apie keliones tarp Junktinės karalystės ir ES šalių be vizų. Daug buvo šiandien kalbėta apie interesų konfliktą Bet ko gero apie tą interesų konfliktą daugiausia balsų girdėjosi iš Ispanijos e, parlamentarų. Kažin, ar jie tokie jau neutralūs yra? Na ir dar pasakysiu, kad nei komisijos pasiūlymuose, nei parlamento pakeitimuose nebuvo apskritai nieko apie regionus nutolusius nuo ES teritorijos žemyninės teritorijos taryba tiesiog įtraukė šią formuluotę, tai buvo padaryta dėl man nesuprantamų priežasčių. Man atrodo, kad pirmininkas, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai tikrai puikiai padirbėjo tam, kad būtų ginama šio komiteto ir apskritai parlamento pozicija. Ir kad būtų atsilaikyta prieš tarybą. Manau, kad turėtume suteikti dar jiems šansą ir rytoj, kaip kad pirmininkas nurodė, gali vis dėlto atsirasti kompromisas komisijai nusileidus. Manau, kad mes turime laikyti savo pozicijos, tęsti šį darbą ir šį darbą turėtų tęsti ta komanda, kurią patvirtino mūsų komitetas. Dėkoju. Dėkoju. Man atrodo, kad komisijos atstovas kažką nori pasakyti, bet mes jau turėtume balsuoti. Gal nesipainiokime dabar, turime balsuoti. Norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą diskusijoje. Aš puikiai suprantu tai, ką sakė ponas Demėdemeris, Tai yra labai delikati politinė situacija, aš puikiai tai suvokiu. Kartu su šešėliniais pranešėjais mūsų bendras tikslas yra kaip įmanoma greičiau šią situaciją išspręsti. Bet e, aš esu paskirtas šios institucijos pranešėjų ir e, nepaisant mano pilietybės, e, aš ginsiu šio parlamento poziciją, net ir paminint Gibraltarą. Turiu pasakyti, kad pirmininkaujantį valstybę labai e, nenori ėmėsi šio darbo, taryba praktiškai nieko šio klausimu nepadarė, jokio kompromiso pasiūlymų iš jų neišgirdome, mes vieninteliai tų kompromisų ieškome. Taigi dėrybos vyksta labai neprofesionaliai, Ir galiu pasakyti, kad tikrai mano pilietybė neatsispindi šiame darbe. Penki skirtingi pasiūlymai mano buvo pateikti. Visą tai turėjo pateikti taryba, o ne mes. Man linija yra aiški, kaip kad kolegos iš Ispanijos sakė, Tai yra politinis klausimas, to negalime ignoruoti šiame parlamente. Aš darysiu viską, kas įmanoma, kad būtų išspręsta ši situacija. Labai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų kompromiso, e, kompromisu pagrindą, pagrįstą poziciją. Vienas iš kalbėtojų sakė, kad šis klausimas turėjo būti labai paprastas, greitai išspręstas Būtent todėl man e, šis klausimas ir buvo patikėta šios institucijos. Per tris dienas turėjome viską sutvarkyti. Taryba kaišo pagalius ratus, ne aš. Aš labai tikiuosi, kad rytoj šis klausimas e, bus galutinai išspręstas ir norėčiau atsiprašyti visų už tai, kad e, viskas taip ilgai išsitęsė, netgi iki penkių trilogų. Nuo dabar siūlau pereiti prie balsavimo. Tai gal tada pradėkime, jeigu visi pasirengę. Kolegos, pirmasis balsavimas šiandien. Tai yra tapatybės kortelių leidimų gyventi išduodamų sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie naudojasi savo laisvo įdėjimo teisę stiprinimas, saugumo stiprinimas. E, ponas Duprė yra pranešėjas Žerarai. Norite pasisakyti prieš balsavimą? Prašau, ponė Duprė. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, prieš balsavimą norėčiau padėkoti kolegoms, e, jų komandoms, ypač šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą, už puikią darbo atmosferą, nepaisant labai skirtingų požiūrių. Aš labai e, tikiuosi, kad komiteto dauguma e, patvirtins mūsų bendrą sutarimą, kuris remiasi keturiais aspektais. Pirmiausia, valstybės narės suvereniai nusprendžia dėl tapatybės kortelių išdavimo ar ne. Antras dalykas. Šio reglamento pagrindinis tikslas yra paskatinti laisvą judėjimą. Būtų Vienodas formatas numatytas būtų geresnis įskaitomumas ir pripažinimas šių dokumentų valstybėse narėse. Būtų biometrinių duomenių, duomenų mikroschema į korteles integruota, taip būtų sustiprintas saugumas ir tapatybės pasisavinimui būtų užkirstas kelias. Trečias dalykas - tikrai nebūtų kuriamas pirštų ant spaudų Europinis bankas, tiesiog būtų pirštų ant spaudų duomenys įtraukti į mikroschemą ir ji būtų labai saugi Ketvirtas dalykas - įgyvendinimo laikotarpis turi atsižvelgti į dabartinių tapatybės kortelių e, galiojimą e, tam, kad būtų išvengta papildomų išlaidų tiek, tiek valstybėms narėms, tiek piliečiams. Dėkoju uždėmesi. Na, jeigu daugiau pasisakyti neketinate, siūlau perėti prie balsavimo. Balsavimas už ar prieš tekstą. Prašau, The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 30 už, 20 prieš, 2 susilaikė kolegos. Taigi sveikiname pranešėją. Siūlau perėti prie imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo naujos redakcijos. Cecil Kengi pranešėja. Cecil, ar norėtumėte pasisakyti prieš balsavimą? Prašau. Thank you. Mes štai ką norėjau pasakyti. Norėjau padėkoti savo kolegoms, nes tikrai per trumpą laiką buvo didžiulis darbas atliktas ir buvo sustiprintas imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų vaidmuo. Manau, kad dabar to tinklo sukūrimo dėka mes galime uh, E, tikrai pasiekti e, vieningos pozicijos. Dėkoju visiems kolegams dirbusiems šio klausimu. Ačiū, Cecil. Dabar siūlau balsuoti. Pradedame balsavimą. The vote is closed. And that's carried 39 votes, 10 against and 3 abstentions. Congratulations. 39 kolegos balsavo už, 10 prieš, sveikiname pranešėją. Pranešimas yra patvirtintas. Dabar keliaujam toliau. Tai yra komisijos deleguotasis reglamentas 515-2004, kur iš dalies keičiamas Europos parlamento ir tarybos reglamentas, kaip vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė. Kalbam apie antrąjį priedą. Suteiksime žodį pirmiausia pranešėjai Ir gal Europos komisijos atstovai norės tarti žodį. Pone Sipel, prašom, Birgit, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išgirsti Europos komisijos atstovus. Aš ne visai suprantu komisijos pateiktą siūlymą, tad būtų puiku juos išgirsti. Pirmininkas, na taip, ko gero, taip. Ponas Onidį, gal jūs galėtumėt pateikti paaiškinimus, nes tai iš Home generalinio direktorato, dėl to deleguotojo akto. Gal galėtumėt paaiškinti, kas ir kaip, poniai Sipel. Labai trumpai iki balsavimo. Dėkoju, ponė pirmininkė, labas vakaras visiems. Atsiprašau, kad esu priverstas pavėlinti jūsų procedūras. Tie deleguotieji aktai turi vieną tikslą e, pakeisti teisinę bazę taip, kad būtų galima užtikrinti tinkamą finansavimą pabėgėlių prieimimo e, centrams, Graikijoje ypatingai. Mes norime tai pasiūlyti dėl to, kad būtų galima ISTISIR įgyvendinti, kad būtų galima ne tik uh, užtikrinti ilgalaikį finansavimą tiems centrams. Mes taip pat norėtume, kad atsirastų reikiamus finansinės priemonės ir tinkamas teisinis pagrindas tam, kad būtų galima tuos centrus tinkamai prižiūrėti ir tinkamai finansuoti. Atsiprašome, kad atsirado tam tikros sumaišties. Kodėl? Todėl, kad atrodo, jog tie deleguotieji aktai ir tie pakeitimai turi tokią savoką kontroliuojami centrai. Noriu paaiškinti visiškai formaliai, kad nėra jokių mūsų ketinimų naudoti šiais deleguotaisiais teisės aktais tam, kad būtų galima finansuoti taip vadinamus kontrolės centrus. E, ir reikėtų labai aiškiai apibriežti, kas yra tie kontrolės centrai. Jūs teisūs. Mes dirbame ir toliau labai rimtai kartu su jumis, kartu su valstybėmis narėmis tam, kad atsirastų e, tvarios ir aiškios, nedviprasniškos savokos. Kas yra tie kontroliniai centrai? Tai yra labai svarbus deleguotieji aktai, jie yra gyvybiškai svarbus tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą jų plėtrą, kad prieimimo centrai Graikijoje gautų e, tinkamą finansavimą. Mes neketiname skubinti procesų, tik norėtume jūs įtikinti kad būtų užtikrintas tas prieimimo centrų finansavimas, bet ne kontrolės centrų škartą. Ačiū, pirmininkas, kolegos. Birgit dar suteiksime žodį, o visus kitus prašau kantrybės ar balsavimo. Birgit Cipel, ačiū, pane pirmininkė. Aš labai atidžiai išklausiau Europos komisijos atstovą, bet vėlgi man ne viskas aišku. Gali atsitikti taip, kad jūs e, tikėkime, kad ir neturite jokių kvailų ketinimų, bet tie kontroliuojami centrai yra minimi siūlyme ir niekas net nežino, kas tai yra. Jūs kalbate ir apie prieimimo centrus, bet jeigu kalbame apie prieimimo centrus, tai kodėl mes jų nevadiname prieimimo centrais, kodėl vadinate kontrolės ar kontroliuojamais centrais, nes tai atrodo yra visiškai nauja savoka. Gali atsitikti taip, kad deleguoti į teisės aktai bus ypatingos svarbos, taip, bet nesažininga yra tai, ką komisija dabar daro nuolatos maišomi krūvon visiškai skirtingi dalykai. Jūs e, taisote seną situaciją, primaišydami į tai naujų visokių elementų. Tad man neaišku, kokie yra jūsų tikrieji siekimai. Nes neaišku, kas ten ir ko nori. Mes negalime pritarti tokiems deleguotėsiams teisės aktams, tol, kol nepatikrinom jų turinio, kol neišsiaiškinsime, koks bus jų poveikis kaip e, bus elgiamasi su tais kontrolės ar kontroliuojamais centrais. Mums reikia dėl to šiandien gal dėl to ir nebalsuoti. Dėkoju. Ačiū pranešėjai, ačiū už kantrybę, kolegos. E, girdėjote apsikeitimą nuomonėmis šiuo klausimu, girdėjote pranešėjus klausimus, komisijos atsakymus ir dabar balsuosime. Pradėkime balsavimą dabar jau. Tikiuosi, kad visi spėjote balsuoti. Baigėme balsavimą. Patvirtinta 44 balsavus kolegoms už, 8 prieš ir niekam nesusilaikius. Dabar kitas balsavimas. Balsuokime. Tai yra taip pat ponios Sipel pranešimas. Septintasis darbo tarkis klausimas. Balsuojame. E, tikiuosi, kad visi spėjome balsuoti. 44 už, 8 prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū už darbą visiems, ypač jums, ponė Sipel. Tiek būtų balsavimo, ačiū kolegos, kad aktyviai balsavime dalyvavote. Kolegos, turime aštuntą darbo tarkės klausimą dabar aptarti. Jeigu ketinate palikti posėdžių salę, kviečiu padaryti tai tyliai. Dabar turime išklausyti ESO kandidatos Ninos Geri. Jeigu paliekate mūsų posėdžių salę, kviečiu tai padaryti tyliai, nes atliksime dabar klausimus. Išklausysime valdančiosios tarybos pasirinktos kandidatės Ninos Gregori. Sveikinu atvykusi mūsų komitetą Nina Gregori. Ji yra ši atrinkta kandidatė. Kolegos, prašyčiau tylos, sako pirmininkas. Nina Gregori buvo pasirinkta būti valdančiosios tarybos vadove. Pone Gregori padarys pareiškimą, atsakys į klausimus dar prieš paskiriant ją. Laikomės 30 reglamento straipsnio ESO 2019 metų. Mes Čia pat turime šioje salėje ir mūsų pranešėją šiuo klausimu. Pranešėja ir kolegos galbūt turės klausimų, poniai Gregori. Mūsų komitetas pateiks rekomendaciją dėl šios kandidatūros. mes pateikėme sąrašą klausimų ir tikime sulaukti atsakymų iš ponios, iš ponios Gregor tuos klausimus jinai jau ir pateikė kai kuriuos atsakymus savo trumpoje biografijoje, kurią yra pateikusi e, tinklalapyje. Netrukus perduosiu žodį ponė Gregorijai pasisakymui 10 minučių, o paskui turės galimybę pasisakyti kolegos, pranešėja ir kiti kolegos. Sveikiname Jūs atvykusią ponę Gregorį ir Mm, Ilgiau nebegaiškime, suteikiame žodį jums. Nina Gregori, dėkoju, ponė pirmininkų, už man suteiktą žodį. Ačiū už šiltą prieimimą visiems Libe komiteto nariams. Man didelė garbė turėti galimybę pasisakyti jūsų posėdėje. Esu valdančiosios tarybos pasirinkta kandidatė Europos prie, prie glopščio paramos biuro vykdomąją direktorę būti. Ir norėčiau trumpai prisistatyti, norėčiau paminėti savo pasisakymę svarbiausius iššūkius. Su jais yra susijusi mano vizija, kaip turėtų dirbti agentūra ateityje. Esu iš Slovenijos. Dirbau migracijos ir prieglopščio srityje vidaus reikalų ministerijoje apie 20 metų savo šalyje. Pastaruosius 10 metų buvau e, Slovenijos viename didžiausių direktoratų, e, dirbau e, tame direktorete, kuris palaiko su prieglopščio agentūra nulatinius ryšius. Aš buvau vadovė ir jau ta, vadovai reikalingos patirties dirbdama tokiai dideliai organizacijai įskaitant administracinę, biudžeto, finansinę patirtį, konkursų viešųjų organizavimo patirtį. Turiu tos patirties tiek nacionalinėme, tiek tarptautinėme kontekste suteiktos. Nuo 99 metų e, dirbau padėdama Slovenijoje renkti e, e, siūlydama įvairius dosie Slovenijai, kaip spręsti įvairius klausimus susijusius su migracija, su sienų apsauga. Aš tebesų nacionalinė delegacija, de, delegacija šiais klausimais. E, vidaus reikalų ministerijoje dirbau kaip Slovenijos delegacijos narė e, e, vykstanti į tarybos posėdžius. Dirbome kurdami strateginį ir politinį supratimą, kaip spręsti migracijos klausimus. Tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių. MBPO e ir migracijos reikalai e, e, buvo irgi mano darbų baras, mes rengėme atitinkamą pranešimą šiai organizacijai. Mes turime progą dirbti kartu su kolegomis, su visomis valstybėmis narėmis ES, taip pat su kitais partneriais Europos komisijoje ir Europos parlamente. Man pavyko išlaikyti puikius darbo santykius su įvairiais suinteresuotais subjektais, su įvairiais kolegomis, tiek Europos parlamente, tiek komisijoje, tiek su kitomis organizacijomis. Dirbau e, su ESO nuo pat šio, e, šios organizacijos sukūrimo pradžios. Ir būdama vykdomąją direktorę, jau netinu kaip naujas žmogus, sužinosiu situaciją ESO iš vidaus Aš um, su, su, suprantu, su kokiais iššūkiais susiduria ši organizacija dabar. Aš norėčiau pasakyti, kad esu įsitikinusi, kad ES reikia stiprios prieglopščio teikimo agentūros. Ši agentūra spręs dabartinius ir ateities iššūkius susijusius su prieglopščio sistema. Visos valstybės narės turėtų remti šią organizaciją ir palengvinti E, ta agentūra turėtų valstybių narių bendradarbiavimą prieglopščio teikimo ir migracijos rytie. Tai būtų esminis dalykas, toks būtų mano ketinimas, jeigu būčiau patvirtinta vykdomosios direktorės pareigoms. Teisės aktai e, taip pat yra reikalingas dalykas tolesniam šios sistemos kūrimui ir plėtojimui. Reikia kurti naują ES prieglopščio sistemą. Jeigu norime išlaikyti solidarumą ir abipusę pagalbą bei supratimą kurti, uh, E, ir jeigu norime atsižvelgti į valstybių narių ir ES kaip visumos interesus, būtina renkti naujas priemonės, būtent atsižvelgti į konvergencijos aspektus susijusius su mūsų turimais visų teisės aktais. Visa, viso to vaidmens turi imtis uh, prieglopščio biuras. Be nepriklausomų informacijos šaltinių E, tinkamai veikti šiai, šiam biurui būtų sunku. Ir tą rodo valstybių narių ES praktika. Tad turime daryti viską, kad turėtume reikiamą mokslinę analizę, kad būtų stiprinami pajėgumai skirti mokslinėms sukauptoms žinioms analizuoti ir kaupti. Valstybės narės susiduria su specifiniais poreikiais, kadangi jų prieglopščio sistemos patiria didžiulį spaudimą. ESO turi padėti, teiktama operatyvinę pagalbą, techninę pagalbą. Būtina organizuoti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narimis ir tai galėtų duoti rezultato iš karto. Aišku, yra žmonių ir bus žmonių, kuriems reikės pagalbos, kuriems reikės prieglopščio. Reikėtų turėti reikiamas priemonės, reikėtų dirbti su tais vadinamaisiais karštaisiais taškais, kur būtų galima tinkamai atlikti visas prieglopščio teikimo procedūras, kontrolės centrai ir e, prieimimo centrai irgi yra tie subjektai, su kuriais būtina dirbti. Ir mes savo pareigas tenktumės atlikti pagal mums suteiktus įgaliojimus. Ir mano nuomonė, 2016 metais ESO reorganizacija jau įrodė, kad jį pasiteisino daugeliu aspektų. Aš manau, kad organizacijos e, struktūra turi atspindėti jai keliamus tikslus. Nauja agentūra prieglopšio teikimo turi būti tinkamai sukurta, mes, ši agentūra turės naujas atsakomybės rytis, dėl to būtina tinkamai pertvarkyti pačią organizaciją. Valdyba priemė biudžetą ir bendrą programą būsimajam laikotarpiui. Tai yra tie dokumentai, kuriais remdamasi biuras galės toliau sėkmingai veikti. Mes džiaugiamės, kad EASO sulaukė tinkamo finansavimo pradedant nuo 2017 metų. ESO prieglopščio teikimo e, agentūra turėtų turėti ir daugiau žmogiškųjų resursų tam, kad galėtų sustiprinti svarbiausias savo veiklas, vykstančias dabar ir vystyti būsimasias veiklas susijusias su prieglopščio teikimo procedūromis. Tiek operatyvinių požiūrių, tiek kitais. Tai bus galima pasiekti tik uh, bendradarbiaujant e, agentūrai, šitam paramos biurui ir suinteresuotoms e, struktūroms, interesuotiems kitiems subjektams. Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas. Vykdomoji direktorė kartu su valdyba turi teikti strateginę viziją, kaip organizacija turėtų veikti ateityje. Jie turi motivuotis darbuotojus e, dirbti tinkamai, maksimaliai ESO aukščiausiams standartams užtikrinti. Mes turime subendrinti visų turimas žinias, turime motivuoti darbuotojus ir skatinti tolesnę jų motivaciją, kad būtų galima dirbti taip, kad būtų pasiekti aukščiausi rezultatai, užtikrinant prieglopščio teikimą. E, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami šio komiteto nariai, ESO e, kūrimas yra e, svarbus dalykas mano profesinėje karjeroje tai yra didžiulis iššūkis. Šioje srityje dirbu labai seniai. ESO patyrė neseniai įvairių sunkumų, mes visi tai žinome. Tebelieka nemažai iššūkių, kuriuos turės įveikti šis biuras. Bet esu įsitikinusi, kad visi dirbdami kartu, e, tinkamai bendradarbiaudami ir plėtodami partnerystės ryšius tarp tarybos komisijos ir parlamento galime pasiekti bendro supratimo. Tikiuosi, kad galėsiu uh, gauti galimybę tinkamai įgyvendinti tą viziją praktikoje, kurią jums čia pristačiau. Dėkuoju Jums už malonų dėmesį. Thank you. Labai ačiū. Taigi dabar išklausysime kolegų mintis. Pradėsime nuo Peterio Niedermüllerio, kuris yra pranešėjas. Šio klausimu, Peteri, jums žodis, prašau. Ačiū. Pirmiausiai dėkoju už prisistatymą. Manau, kad labai svarbu suvokti, kad po tam tikrų sunkumų, kuriuos patyrėme per pastaros metus ir mėnesius, esu įgauna naują pagreitį. E, tai yra viena iš svarbiausių bendros e, Europinės prieglapščio steikimo sistemos e, institucijų, vertinant ne tik sienų apsaugą ir pasienio valdymą, tačiau labai svarbu taip pat tinkamai suvaldyti ir pabėgėlių situaciją arba padėti ją suvaldyti nes e, e, iš tiesų labai apgalėstauju dėl to, kad taryba nesugebėjo rasti šio klausimo. Sprendimo galbūt pamenate, kad pirmininkaujant Maltai 2017 Liepą buvo pasiektas laikinasis susitarimas ir jau praėjo dviejų metų taryboje niekas nepasikeitė. Manau, kad tarybai turėtų būti labiau nei gėda dėl to, kad nesugebėjo šio klausimo įspręsti. Skirtingos pirmkančios šalis nuolat teisinosi dėl to, kad nesugeba rasti kompromiso taryboje, o taryba privalo to kompromiso ieškoti ir aktyviai dalyvauti, kuriant bendrą europinę prieglapščio suteikimo sistemą. Esu visiškai tikras, kad per tinosios savaitės, mėnesius ir metus esu tinkamai atliksi savo pareigas, tačiau manau, kad būtina kuo skubiau esu paversti nauja agentūra, kuri taptų sudėdamąją bendros Europės prieglopščios teikimo sistemos dalimi. Ir linkiu Jums sėkmės šiame kelyje. Ačiū Pėteriu matau koordinatorius, koordinatorius salėje, taigi pirmoji kalbės ponė Metsola. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Gregori. Ir norėčiau, naudodamasi progą, padėkoti ponui Adu, laikinai einamčiam direktoriaus <clears throat> pareigas už tai, kad vadovavo agentūrai labai sunkiu metu, kai e, agentūra nesulaukė teigiamo dėmesio, nors jos veikla yra labai svarbi. Parlamentas labai daug laiko ir pastangų skyrė tam, kad agentūra sugebėtų išnaudoti visą savo potencialą. Visiškai pritariu kolegai Niedermülleriui, e, kuris apgailę stavo dėl to, kad taryba nesugebėjo patvirtinti savo pozicijos dėl naujo šios agentūros reglamento, tokiu būdu baigiantis kadencijai pasiūsdama aiškį žinę apie tai, kad ES rimtai vertina šią sritį, kurioje valstybėms narėms atskiroms reikia pagalbos ir taip pat reikia bendros prieglašų steikimų politikos. Ačiū ponė Gregori, linkim sėkmės naujame darbe. Mano klausimas yra susijęs su <clears throat> naujausią paramą, kuri buvo suteikta iš ES kelioms valstybėms narėms, priimant ir paskirstant pabėgėlius, galėtumėte galbūt išsameu papasakoti mums apie tai, koks vaidmo tenka EASO šiuose procesuose ir kaip naudojantis sukauptą patirtimi būtų galima sukurti tvarų ir nuolatinį solidarumo mechanizmą Europoje. Ačiū, Roberto, žodis Birgit. Labai ačiū. Noriu pradėti nuo trumpos pastabos. Petris Niedermülleris kalbėjo apie tai, kad jau 17 metais buvo pasiektas laikinasis susitarimas, tačiau taryba vis dar nesugeba patvirtinti savo aiškios pozicijos dėl prieglopsio sutikimo sistemos. Tai man primena prieš savaitę perskaitytą straipsnį, kuriame cituojamas vienos iš valstybių narių vadovas, teigiantis, kad e, nacionalinių vyriausybių vadovams reikia suteikti didesnius įgaliojimus, e, platesnius, nes jie gali priimti greitesnius sprendimus. Man atrodo, kad čia dar užgavėnės nesibaigė. Aš manau, kad tik parlamentas sugeba priimti greitus sprendimus, nepaisant aštuonių skirtingų politinių partijų ir audringų diskusijų. Taigi aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie galimybę daugiau galiojimų parlamentui suteikti, tačiau tai būtų bendro pobūdžio pastaba. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip vertinate savo užduotis, turint omenyje, kad vis dar laukiame bendros tarybos pozicijos dėl <clears throat> bendros europinės prieglapščio steikimo sistemos ir belaukiant, kol bus ta pozicija patvirtinta, e, kokią įtaką e, ši situacija turės jūsų veiklą ir kaip jūs galite tinkamai pasirenkti tai būsimai Europiniai prieglapšio steikimo sistemai. Taip pat noriu paklausti, su kokiais iššūkiais susidurėte, turint omenyje nuolant besikeičiančią prieglapšio suteikimo situaciją. Kartais jie keičiasi dėl faktinių priežasčių, tačiau e, taip pat ir dėl politinių ar politizuotų diskusijų. Taigi, kokius iššūkius jūs išvelgiate šiose srityse ir kaip ESU galėtų juos atremti tam, kad galėtų veiksmingai veikti, net ir nepriemus e, aiškaus sprendimo taryboje. Natalija dabar. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai, savo frakcijos vardu aš taip pat e, noriu Mm, padėkoti Jums už prisistatymą. Cecilijos Vikstrom vardu taip pat kalbu, nes ir atsakingi už šios klausimus mūsų frakcija noriu palinkėti Jums e, sėkmės Jūsų veikloje, pasveikinti pradėjus eiti šis atsakingas pareigas, nes e, galbūt ne pati agentūra, tačiau pati tema ir e, prieglopščio steikimo klausimai tikrai nuolat yra aptarinėjami ES piliečių. Ir aš pritariu kolegų e, Niedermüller, Metzola ir Sipel mintims e, ir pareikštam apgalėstavimui, parlamento nusivylimui. Dėl to, kad e, taryba vis dar nesugeba patvirtinti savo pozicijos šio klausimo, nu, nepriklausomai nuo to, kokie politiniai frakcijai mes priklausome, parlamente šią temą visi sutarėme tikrai apgalėstojame dėl dabartinės situacijos ir, ir nesijaučiame dėl jos laimingais. Mm. Aš tikiuosi, kad jūsų atvykimas į agentūrą padės atverti naują jos veiklos puslapį, įveikti tos sunkumus, su kuriais anksčiau susidūrėte. O mano klausimas galbūt bendro pobūdžio būtų ir jis būtų susijęs su e, paskutinė ataskaita dėl e, prieimimo centrų veiklos. E, daroma išvada, kad juose priimami asmenys yra daug geriau prižiūrimi ir kad atitinkamos kovos su nelegaliais gabentojais priemonės įtrauktos institucijų darbo atvarkę, nepaisant to vis tiek pagrindinės teisės yra dideliu mastu pažeidinėjimas tose prieimimo centruose, o jos administruoja Europos Sąjunga. Aš čia turiu menyje e, e, vis tiek tokius reiškinius kaip prekyba žmonėmis, vaikų išnaudojimą priverstinį darbą. Tai noriu atkreipti jūsų dėmesį į šios svarbius aspektus ir noriu paklausti, ar jau galvojate apie tai, kokiamis priemonėmis e, galėtumėte kovoti su šiais reiškiniais ir kaip būtų galima lengviau identifikuoti pažeidžiamus asmenis tose prieimimo centruose, kadangi aš pirmininkauju vaikų teisų <clears throat> tarp frakcijiniai grupiai mūsų parlamente, tai man ypač svarbu, kad atitinkamai pagerėtų vaikų situacijų. Ačiū Natalija Helga Stevens dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, noriu padėkoti ponė Gregori už e, jos dedamas pastangas ir norėčiau paprašyti suteikti daugiau informacijos apie jūsų ketinimus susijusius su e, personalo politika ir e, su jūsų vadovavimo agentūrai politikų, nes jūs esate valdybos, vykdomosios valdybos narė, tačiau kartu e, kandidatuojate į vykdomasis direktorius. Tai kaip ketinti išvengti interesų konflikto, nes e, būdama administracinės valdybos narė, jūs taip pat turėsite galimybę e, balsuoti dėl kandidato į vykdomosius direktorius. Kornelija Ernst dabar kalbės. Labai ačiū. Aš įdėmiai klausiausi jūsų prisistatymas, puikiai žinome, kad esu, kaip čia būtų geriau išsireiškus, gaus daugiau įgaliojimų. Viena vertus, tačiau kita vertus, viduržėme jūroje ir kitose vietose vis didėja žmonių uh, žūstančių prie ES sienų skaičius. Tai yra didelio masto problema. Apie tai nuolat kalbama, tai nuolat pabrėžiama, tačiau norėčiau iš jūsų lūpų e, išgirsti vertinimą susijusius su e, <clears throat> tarptautinės teisinės pagalbos suteikimu to prašantis šiems asmenims ateityje ir kaip jūs ir jūsų agentūra ESO ketinti prisidėti prie to, kad šios įtie, <clears throat> kad pabėgėlių tarptautinė apsauga būtų užtikrinta didesniu mastu nei dabar, nes šios įtie ESO tikrai gali smarkiai prisidėti prie situacijos gerinimo. E, kita vertus, mane šiek tiek e, suglumino e, ir sutrikdė jūsų pasisakymai dėl tų kontroliuojamų centrų. Kokį vaidmenį turėtų atlikti ESO gražinimų į kilmės šalis ir deportavimų kontekste. Uh, Kaip jūs e, e, šią veiklos dalį vertintumėte bendrame ESO funkcijų e, kontekste, kurias jūs išvardėte, tačiau nieko konkrečiai nepasakėte? Okay, just in fairness to the um, to Miss Grigori, we, we gave her up to 10 minutes also to do the thing. Dabar norėčiau suteikti žodį ir poniai Gregorijus dešimčiai minučių. Mm bet prieš tai ponas Tieri Kapras. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū, ponė Gregori, už tai, kad šiandien čia dalyvaujate posėdėje ir už atvirus atsakymus. Keletą klausimų turėčiau. Pirmasis būtų susijęs su paskutiniu užduotų klausimu, kurį uždavė kolega. Jeigu naujas ESO direktorius bus paskiriamas. Kaip jūs užtikrinsite, kad ESO dirbdamas laikysis mandato ir besilaikant Europos prieglapšio taisyklių. Jūs paminėjote kontrolės centrus, taip pat paskirstimo platformas, tačiau ES teisėje tų koncepcijų nėra. Mes turime būti tikri, kad EASO dirbs tik tai remdamasis ES teisės aktais, kaip kad teisės aktų leidėjai nusprendė. Na ir antras klausimas. Kaip, kaip naujoji direktorė ketinate užtikrinti pagrindinių teisių laikymasi atliekant ESO veiklą ir operacijas? Na ir trečiasis klausimas. Kaip Pilietinės e, visuomenės organizacijos dirbančios prieglapščio klausimais bus e, informuojamos ir įtraukiamos į EASO veiklą. Kaip pavyzdžiui e, bus dirbama su tuo konsultaciniu formu. Dėkoju. Ačiū ponai Terikampės ir dabar žodis Maitei. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau palinkėti Jums visokiojopos sėkmės, todėl kad Jūsų laukia labai sudėtingas darbas. Pirmiausia, turėsite uh, Jūs iš pasitikėjimą savo agentūroje įgauti. Ir kaip žinia, Labai dažnai e, agentūroje nėra priimami lankstus sprendimai, trūksta darbuotojų ir kitų priežasčių tam yra. Gerai, kad jūs turite daug patirties administracinių susitikimų srityje, posėdžių srityje, taip pat e, vietoje žinote, kaip viskas vyksta, žinote, kaip viskas veikia. ir tikriausiai biurai yra perkeliami kartais dėl situacijų vietoje. Štai pavyzdžiui, aš visai neseniai lankiausi Ispanijoje, dabar biuras yra iškeltas iš tos baisios stovyklos. Pagrindinis klausimas bus, kaip ir kur biurai toliau dirbs, kaip bus bendradarbiaujama su jais, bei kaip bus sprendžiamos e, problemos. Na ir nepamirškite, kad dar turite ir kitų tokių labai rimtų problemų šiuo metu. Daug yra gauta informacijos, kad afganai dabar keliauja graikų salų link ir pagal mūsų taisyklės mes negalime deportuoti žmonių į Afganistaną. Kaip jūsų manimų ta problema galėtų išspręsti? Galėtų būti išspręsta tiksliau. Kaip mes galime šį klausimą išspręsti, nepažeidami jų pagrindinių teisių ir e, nepažeisdami, <clears throat> nepablogindami jų sveikatos, kaip kad e, gydytojai atkreipia į tai dėmesį. Tų žmonių tarpė yra bejėgių vaikų, lygotų žmonių. Taigi, kaip jūs vietoje spręsite problemas, ne vien tik tai politinių lygių. Kaip, pavyzdžiui, spręsite personalo trūkumo klausimą? Dėkuoju. Tikrai puikus klausimas. E, aš irgi norėjau panašų užduoti. Galbūt aš užduosiu klausimą. Kaip dėl vakarų viduržėmio jūros regiono Kaip jūs žmonėms išaiškinate, už ką atsakingas esu, už ką ne? Nes dabar tiesiog kartais neteisingai suvokiama, kokios yra agentūros darbo ribos. Bent jau man atrodo tai svarbu aptarti prieš jums pradedant vadovavimą esu. Dar kolegiai žodis. Aš irgi norėjau jūs padrasinti, mes visi suvokiame, kad jūsų laukia sudėtingas darbas. Pirmasis mano klausimas. Kaip jūsų manimų deportavimo ir gražinimo procedūrose ESO dalyvautų? Žmonės kaip kad pavyzdžiui Afgano pilie, Afganistano piliečių atveju, net keliauja iš saugių šalių. Na, aišku, EASO agentūra galbūt atrodytų kitaip, jeigu būtų ir kitų būdų patekti į ES, ne vien tik tai uh, prekiautojams žmonėmis dalyvaujančiose procesuose ir ne vien tik per prieglopščio, prieglopščio procedūrą. Aš norėjau paklausti, ar jūs agnostikė, ar jūs ketinate, pavyzdžiui, įtikinti valstybės narės, kad legalios migracijos kelias yra geriausias? Na ir dar, jūs dirbate Maltoje. Malta yra valstybė su daugybė nukrypimų. Čia yra parduodamos e, vizos e, prekiautai žmonėmis iš Libijos, Alžyro, kitų valstybių. Komisija apsimeta, kad e, nieko ten nevyksta, kars nuo karto matome iš spaudos, kas ten vyksta, teikiama informacija komisijai, bet komisija apsimeta, kad niekas nevyksta. Tai ko gero diskredituoja visą sistemą. Aš norėčiau paklausti, ar jūs ir toliau ignoruosite tuos dalykus, Ar jūs ir toliau e, toleruosite tai, kad komisija kaip strutis galvą į smėlį kiša? Ar dar kas norėtų paklausti ko nors? Tikrai, klausimai e, nelengvi. Neskubėkite, pabandykite juos visus atsakyti. Dėkoju už suteiktą žodį, dėkoju už klausimus. Tikrai klausimai labai taiklus, puikiai aprašantis e, realią situaciją. Kai kurios e, problemos e, tikrai nieko gero mūsų agentūrai. Pavyzdžiui, tas Europos prieglopščio agentūros reglamento išaldymas nėra labai geras dalykas. Taigi aš pabandysiu dabar iš eilės tą pačią tvarką atsakyti į klausimus ir kai kuriuos galbūt pabandysiu net sugrupuoti su panašiais klausimais. Bet pradėsiu po, nuo kono, pono Midermulio klausimo. Kaip suprantu, jis yra pranešėjas agentūros klausimų. Jis puikiai susipažinęs su mūsų agentūra. Jis puikiai išmano ir prieglauščio sistemos trūkumus visus. Susidarius tokiai situacijai, kaip kad jau buvo pristatyta tarp Europos parlamento ir tarybos, būtų nelabai gerai, jeigu nebūtų pažangos dėl ESO reglamento mes tiesiog prarastume progą realiai veikti vardantų, kuriems reikalinga es apsauga. Europos prieglapšio paramos biuras turi įgaliojimus pagelbėti valstybėms narėms tam tikrais klausimais, konkrečiai prieglapščio. Taigi, jeigu jau dabar kalbama apie bendrąją prieglapščio sistemą, ESO turėtų e, numatyti reikalingas priemonės tai sistemai, pavyzdžiui, mokymus, konkrečias operacijas vietoje vykdomas, konkrečią veiklą. Na, bet be pilnavertės agentūros, ko gero, viskas irgi neveiktų. Nauji, naujoji agentūra tikrai gali veiksmingą pagalbą suteikti valstybėms narėms Taip galėtų, agentūra galėtų išjudinti situaciją iš aklavietės, galėtume išvengti antrinio judėjimo. Mes, aišku, irgi dėl to, kas vyksta, apgailestaujame ir labai tikimės, kad ateityje, ateityje pavyks su tuo susitvarkyti. Dar pane Metsola minėjo laikinasias priemonės bei ad hoc išlaipinimo operacijas. Taip, ESO pastarųjų įvykių metu pasiūlė savo paramą kai kurioms valstybėms - Italijai, Ispanijai, Maltai. Tačiau ESO gali šį darbą atlikti tik tai toms valstybėms sutikus. Italijoje, Mesinoje e, vyko operaciją ESO siuntė ekspertų komandą bei kultūrinių tarpininkų komandą. Komanda informacijos skleidimo užduotį atliko iš ankstinio registravimo, kultūrinio tarpininkavimo, pokalbių dalį atliko. Tai buvo padaryta realaus ES, koordinavimo, ES pastangų koordinavimo vietoje būdu. Agentūros turėtų turėti galimybę pasiekti konkrečių rezultatų realiai vietoje veikdamos ir padėdamos valstybėms narėms. Tokį modelį galima būtų panaudoti ateityje. Aišku, laikinosios priemonės ilgalaikių rezultatų neduos, mes visi tai suprantame. Libijai ir, ir dėja dabar dažniausiai visa našta kliūva e, pirmajai valstybei nariai, kurią atvyksta žmonės. Taigi dabar tuo remiasi ir visa diskusija, kaip laikinoji sistema galėtų tapti ilgalaikiškesnių procesų. Galbūt galėtume dirbti bendrosios prieglapščio politikos link visi kartu. Tada ponas Sifel dar uždavė klausimą dėl EASO įgaliojimų platesnių. Pavyzdžiui, kai būtų su pilnavertės agentūros statusu. Man atrodo, kad komisijos pasiūlyme viskas buvo aiškiai numatyta. EASO gaus didesnį finansavimą, tiesiai išviesiai pasakius, būtų didesnis biudžetas, ir kartu būtų įdarbinama daugiau žmonių. Šiuo metu EASO dirba 212 žmonių Maltos biure ir dar 170 e, žmonių dirba vietoje Graikijoje vykdomoje veikloje, dar Italijoje apie 170 žmonių ir Kipre 40 žmonių dirba išplėtus mūsų įgaliojimus, tiksliau, e, atitinkamai tai atsispindėtų ir žmogiškųjų išteklių srityje. Komisija pasiūlė vien tik tai Maltos biure iki 27 metų įdarbinti daugiau nei 500 žmonių. Šiuo metu mūsų biudžetas yra 69 milijonai eurų. Sūloma ateityje padidinti finansavimą iki 300 milijonų eurų tikrai ateityje, esant didesniam finansavimui, mes galėtume daug daugiau nuveikti ir būti tokia labiau pilnavertė agentūra. Na, o artimiausių laikotarpių, aišku, ESO bandys įdarbinti kaip įmanoma daugiau ekspertų, kol bus pasiektas užsibrieštas e, darbuotojų skaičius pasiūlytas. Na ir Tik tai taip, ko gero, mes galėtume geriausiai pagelbėti valstybėms narėms, ypač patiriančioms e, krizę. Pone Krisbek e, kėlė klausimą dėl pirminių sulaikymo centrų, dėl pranešimų, informacijos e, teikimo bei atskirų veiksmų pažeidžiamų asmenų atžvilgių. Taip, tai yra ESO pagrindinės užduotis, tai yra bendrosios prieglapščio sistemos, jau gyvendinamos sistemos dalis. Aš esu įsitikinusi, kad EASO ir toliau tuos vidaus klausimus paminėtus spręs. Pavyzdžiui, reikia veikti vaikų interesų labai, įvertinant jų amžių, reikia kovoti su prekiautais žmonėmis, reikia kovoti su lytimi paremtų smurtu. EASO ir toliau plėto šią veiklą, bus rengiamos pagal paramos priemonės ir bus e, teikiama pagalba valstybėms narėms konkrečiose srityse. Visa tai yra parengta kartu su pagrindinių teisų agentūra. Beje, buvo užduotas klausimas su, dėl bendradarbiavimo su, su kitomis agentūromis turiu pasakyti, kad tas bendradarbiavimas kurį laiką vyksta, jau porą metų. IFRA, pavyzdžiui, labai netgi glaudžiai bendradarbiauja tam tikros sritise. 2018 metais kartu su IFRA buvo parengtos gairės nelidimiems nepilnamečiams, buvo praktinis vadovas uh, parengtas e, įvertinant e, vaikų poreikius pagal amžių. Labai gerai, kad dirbame su FRA. Na, o 2018 metais netgi prieglapšio procedūros e, geriausių vaiko interesų užtikrinimo vadovas yra parengtas. Na ir galiausiai, kalbant apie pažeidžiamumą, buvo pažeidžiamumo ekspertų tinklas įdėktas siekiant sustiprinti pažeidžiamų asmenų apsaugą prieglapšio procedūrų metu. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir manau, kad tai nusipelno tolesnio nagrinėjimo. Toliau pilietinės visuomenės e, įsitraukimas. Taip, teisingai buvo pasakyta, pagal e, galiojančius e, reglamentus EASO bando įtraukti į šios ryties darbą, prieglapšios ryties darbą pilietinės visuomenės subjektus. Mes viešasias diskusijas rengiame, priimami yra politiniai sprendimai, gyvendinamosios priemonės. Kaip jūs ir minėjote, konsultacinis forumas puikiai gyvuoja, 150 maždaug subjektų jame dalyvauja. Trijų tipų veikla. Pirmiausia, čia yra gyvenama. Pirmiausia, kasmetiniai tematiniai susitikimai, taip pat elektroninės konsultacijos vyksta dėl ESO pagrindinių dokumentų. Na ir taip pat tiesiogiai yra dalyvaujama ESO veikloje. Ekspertai dalyvauja šioje veikloje. Tai, ką aš dabar pristačiau, yra testinis procesas, visa tai vyksta. Aišku, galimybės bendradarbiauti su plėtinės visuomenės atstovais yra neišsemtas. Aš labai tikiuosi, kad šis formas ir toliau gyvuos ir kad tai bus naujosios e, agentūros e, viena, vienas iš pagrindinių ramščių. Dabar dėl e, susidariusių sąlygų vietoje prieimimo centruose Ko gero visi puikiai suvokiame, kokiamis sunkiomis sąlygomis ten gyvena žmonės. Būtent dėl tokių pragyvenimo gyvenimo tiksliau sąlygų ESA darbas susiduria su tokiais dideliais iššūkiais. Sudėtinga yra palaikyti tinkamas sąlygas tuose centruose. ESO šiuo metu teikia paramą valstybėms narėms aišku, kur tai manoma ir laikantis ESO įgaliojimų. Kaip žinia, tie centrai priklauso valstybių narių kompetencijai, tačiau ESO e, teikia techninę pagalbą priimančioms institucijoms. ESO teikia paramą, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su pažeidžiamomis grupėmis vaikais vadinamosios saugiose zonose. ESO taip pat e, teikia paramą e, valstybinėms institucijoms užtikrinant e, greitas ir veiksmingas prieglopšio procedūras, tam, kad žmonės nebūtų įstrigę kažkur. ESO teikia visą įmanomą pagalbą valstybinėms institucijoms, kurioms priklauso laikinieji prieimimo centrai. Na ir galiausiai pono Morajas klausimas, kokie būtų ESO įgaliojimai, kompetencija. Na, šioje situacijoje kaip yra mm, įgaliojimai gana siauri. Kas dėl praktinio bendradarbiavimo? Būtent EASO koordinuoja ir skatina dalymasi gerąją praktiką tarp valstybių narių. Na, o kas dėl bendrosios e, prieglapšio sistemos įgyvendinimo ir išplėtimo, ESO rengia mokymus, paramos priemonės, mes e, rengiame naujas veiklas kartu su kitais e, subjektais ir mes galime teikti tą paramą, tačiau vieni patys savo iniciatyvą negalime imtis tokių Na, aš kalbėjau daugiau apie lūkesčius, kaip yra su lūkesčiais, nes jūs dedama daug vilčių. Kadangi laiko turime mažai, atsiprašau, kad jūs pertraukiu. dėl repatriacijos ir gražinimo. Gal galėtumėte atsakyti šiuos klausimus? Ar dar kažką praleidau? Ana, Anos Gomeš dar klausimas, gal, galėtumėte juos atsakyti, paprašyčiau dar. Na ir dėl tartautinės apsaugos. ES teisės aktai, dar jų nepamirškite. E Pabandysiu trumpai. Egzistuoja teisės aktas su tarptautinė apsauga. ESO čia neturi jokių įgaliojimų Mes negalim būti šalis gražinimo procedūroje. Kai tenka, pavyzdžiui, užbaigti e, prieglopščio teikimo procedūrą ir gražinti žmogų namo. Čia yra Frontex e, kompetencijos rytis. Dabar, pagal dabar egzistuojančias teisinės taisyklės, ESO neturi čia jokių įgaliojimų užsimti žmonių gražinimu į jų kilmės šalis. ESO gali ir jau dabar padeda valstybėms narėms vykdyti prieglopščio teikimo procedūras. Ir kai jau baigėsi prieglopščio teikimo procedūra, tai tuomet valstybės narės taiko savo nacionalinės taisyklės gražinimui įvykdyti. Tuo užsima Frontex arba ECBG. Ir jų kompetencijos rytis yra asmenų gražinimas dar norėtume pasiaiškinti. ESO, e, sako, ten yra kompetentinga šios rytise, tad klausimas, kokios yra kompetencijos ribos ESO. Ar jums, e, ar jūs tenkina išgirsti atsakymą į klausimus, ar turite kitų gal klausimų? Na, suprantu, kad situacija nėra tobula, bet pateikiama daug klausimų vienu metu, atsakymai būna gana platus. Ačiū poniai Gregori už jos pasisakymą ir ačiū už atsakymus į klausimus. Kolegoms dalyvausim diskusijoje taip pat ačiū už pateiktus klausimus. Dabar norėčiau pasakyti, kad teiksime rekomendaciją nuomoniai koordinatoriai priims sprendimą atitinkamą dėl rekomendacijos savo posėdžių metu, kad mes dabar galėtume prie šio klausimo ilgiau nebeužtrukti ir dirbti toliau. Ar visiems tai tinka? Tad jeigu taip, noriu padėkoti poniai Gregori. Dėkoju, kad <laughs> apsilankėte mūsų posėdyje ir sėkmės jūsų tolesnėme darbe. Taip pat ačiū ir darbuotojams padėjusiems surenkti šią diskusiją. Dabar perėmė prie kito darbo tvarkės klausimo – teroristinių turinio sklaidos internete prevencija. So, colleagues, let's, I know it's um, tiring. Kolegos, metas vėlus, patyrėme visi varginančią kelionę į Strasbūrą, bet turime dirbti toliau. Nes klausimai svarbus. Teroristinių turinio sklaidos internete prevenciją. Svarstysime pakeitimus, keisime nuomonėmis dėl jų. Svarbu internete užkirsti kelią teroristiniai propagandai. E, pasitikrinkim, ar ponas Dalton jau atvyko į posėdį. Liktai ne, ponė Stevens atrodo jį pavaduos. E, yra šešėlinių pranešėjų, o dabar skaičiuosiu ponę Stevens. Ar norėtumėte aptarti pakeitimus? Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau. E, už kolegą Daltoną, kuris negalėjo dalyvauti komiteto posėdėje šį vakarą. Pavaduoju jį. Bet aš su jumis ketinu pasidalinti jo užrašais. Perduosiu jums, ką jis norėjo pasakyti. Nuo paskutinės diskusijos e, komitete dėl nuomonės projektų sulaukėme daugiau negu 700 pakeitimų. E, tad ieškoti kompromisų nebuvo lengva kai kuriuose srityse. Bet visa tai rodo, kad kaip kolegoms rūpi šis klausimas. Aš, kaip pranešėjas, turėčiau, turėjau ieškoti kuo platesnio sutarimo. Lybe vyks balsavimas ir mes norėtume, kad tie rasti kompromisai būtų tvirti ir kad mes paskelbtume savo tvirtą poziciją prieš derantį su taryba. E, praėjusią savaitę buvo dar vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas, o rytoj ryte susitiksime su jais dar kartą. Vyks dar e, ir kitą savaitę šešėlinių pranešėjų susitikimai ir techniniai posėdžiai. Tie pakeitimai, kuriuos gavome, rodo, kiek daug yra nuomonių e, dėl svarbiausių aspektų šio pranešimo Europos parlamente. E, labai svarbu imtis e, proaktyvių veiksmų ir visą tai padės mums detaliau svarstyti tuos pakeitimus. Turime pateikti siūlymus dėl to, E, kaip užkirsti kelią tiems e, teroristinio turinio, e, teroristinio turinio žinioms, kurios sklinda internete. Reikėtų kalbėti ko gero apie debesijos kompiuteriją, kur neišeina kontroliuoti duomenų ir nėra netgi techninių priemonių išimti vienam ar kitam specifiniam turiniui. Tad mūsų teisės aktas tam neturėtų būti taikomas. Tačiau kompetitingos valdžios struktūros galėtų plačiai pasinaudoti mūsų nustatytomis taisyklėmis ir pasiremti kaip bazinių teisės aktų. Kitas apriepties elementas e, būtų toks, daug pakeitimų e, yra numatyta kaip išimtis, e, kurios būtų taikomos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Na, suprantu, kad mums reikia užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės nebūtų pernelyg apsunkintos administracinės naštos. Tačiau tos išimtis neturėtų būti automatinės, reikėtų taip pat e, numatyti tam tikras ribas, kurios rodo, kad teisės aktas yra kokybiškas ir gali geriau veikti. Mes turime užtikrinti, kad šis dokumentas bus proporcingas įvairiems klausimams spręsti. Kai dėl to, kokia turėtų būti teroristinių turinio apibrieštis, Dar reikalingos bus tolesnės diskusijos, kad galėtume tiksliai apibriežti, kas yra laikoma teroristiniu turiniu. Mes nenorėtume e, žengti toliau negu vadinamoji kovos su terorizmu direktyva, kur toks panašus apibrėžimas jau yra pateiktas. Daugelis komitetų narių pritarė štai tokiai nuomoniai. Svarbu, kad būtų nepažeistos svarbiausios elektroninės prekybos direktyvos nuostatos. Reikėtų, kad šis reglamentas taip pat nesudarytų per nelik didelės administracinės naštos įmonėms. Reikia daugiau dar diskusijų dėl to, kaip turėtų būti tiksliau suformuoluota šeštasis straipsnis. Ir čia vėlgi dar turėtume padiskutuoti dėl apriepties ir dėl savanoriškų priemonių taikymu, siekiant užtikrinti e, žodžio laisvę ir informacijos klaidą. Reglamente e, yra dar dėl kitų dalykų, e, turės būti diskutuojama, dėl išsiuntimo orderių konkrečiau. keliamas klausimas, kokį poveikį turės mažoms ir rūtinėms įmonėms numatytos taisyklės. Aš galiu suprasti argumentą, kad Europos komisija uh, gali stengtis užkirsti kelią kartu su valstybėmis narėmis plačiai teroristinio turinio sklaidai internete. Ir svarbu išsiaiškinti, kaip praktikoje geriausiai galėtų veikti tos taisyklės, nes egzistuoja du tokie tarpusavį konkuruoti siūlymai dabar, iš kurių reikės pasirinkti vieną. E, egzistuoja čia visa eilė įvairiausių nuomonių. Aš manau, kad reikia numatyti tam tikras saugiklinės nuostatas ir tai esminis dalykas siekiant sustiprinti tą reglamentą ir norint jį kuo skubiau įgyvendinti. Kai dėl kai dėl savanoriškų išvykimų Vėlgi labai svarbu užtikrinti tinkamą informacijos teikimą. E, taip pat svarbu turėti tinkamos e, priemonės, kad būtų galima užkirsti kelią teroristinio turinio plitimų internete. E, komisijos siūlymas yra tas, kur, su kuriuo būtų galima sutikti kol kas. Tačiau čia Europos parlamentas nėra radęs vieningos pozicijos. Sankcijų sistemos, sako, sakoma, turėtų būti E, vieninga viso Europos Sąjungoje. Ir reikėtų taip pat, kad būtų atliktos tam tikros reformos, kad reglamentas galėtų būti tinkamai gyvenintas, pritaikant reikiamas išimtis mažoms ir jūtinėms įmonėms. Jeigu nebus numatytas aiškus procesas, kaip visas turėtų būti gyvendinama, galime prarasti pasitikėjimą tuo dokumentu, nes saugumas yra svarbus dalykas. Įmonės nori pirmiausia apsaugoti pačios save apsaugoti savo informaciją. Na, e, manome, kad e, tolesnis keitimasis nuomonėmis padės daugą išsiaiškinti, tad nekantriai lauksime to tolesnių, to tolesnių diskusijų ir pateiksim jums apie jas informaciją. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad visa komanda yra pasirengusi dirbti toliau. Ačiū, Helga, už pasisakymą, ačiū kolegoms, kurie iš klausė pranešimo ir ačiū tiems, kurie sutiko pavaduoti negalėjusius dalyvauti posėdėje kolegas. Yra šešėlinių pranešėjų, kurie irgi negali atvykti. Roberta pavaduos e, kolegė Dati. Prašau. Klausimas tikrai labai svarbus ir norima greitai siekti rezultatų. Prašau. Roberta Masola. Kaip sakėte, rašytą datį pavaduoju Norėčiau paaiškinti mūsų frakcijos prioritetus šios svarbių klausimų. Pirmiausia, norime padėkoti pranešėjui už jo pastangas ieškoti kompromisu e, per tokį trumpą laiką. Pakeitimai rodo, kad e, egzistuoja skirtumai tarp frakcijų nuomonių. Ir turime pasakyti sąžiningai, kad ieškoti bendrų sąlyčio taškų nebus labai lengva. Tačiau EPP pozicija yra aiški. Laiko turime nedaug, tad kreipiamės e, e, štai dėl ko būtina kovoti su terorizmu turiniu internete. E, tie, kurie netiki, kad tas siūlymas gali būti naudingas, turime priminti, kad internetas yra radikalizavimo viena iš pirminių priemonių. Mes kol kas niekaip tinkamai nekovojame su terorizmo propaganda internete. Turime imtis atsakomybės ir nu, siekti, kad būtų, griež, kad būtų primti griežtesni teisės aktai kovai su teroristiniu turiniu inter, internete. Pone Dati, kaip apie pranešė, negali pritarti kai kuriems e, pakeitimams, kurie susilpnina šio jo pranešimo tikslus. Tad labai svarbu e, kartais E, išėmimo, e, valandai atidėti to turinio išėmimą gali būti, e, gali būti tas sprendimas, kuris turės esminės svarbos. Ir tikėkime, kad įvyksta diskusija, apie kurią čia buvo kalbėta netrukus, kad ji bus konstruktyvi ir kitos savaitės pabaigoje tikėkime, reikiami sprendimai ir kompromisai bus rasti. Ačiū. E, Birgit pavaduoja kolega Weidenholzer. Prašau, Birgit. Dėkoju, ponė Sipel. Leiskite e, pateikti keletą bendro pobūdžio pastabų. Mes norėtume tikėti, kad kiekvieną kartą, kai apsisprendžiame dėl kokio nors e, siūlymo, dėl projektų, tai, tai padės išspręsti konkrečią problemą, bet taip nėra. Mes kalbame apie radikalizavimą ir to sąsąją su internetu, bet turime žinoti ir tai, kad mums reikia daug didesnių pastangų siekiant sukurti atsvarą teroristiniai žiniai internete. Tiek, tik ištrinti tam tikrą žinutę ar turinį nepakaks, jeigu nebus skiriamos kitos pastangos tos destruktyvios žinios atsvarai sukurti. Perinu prie vokiečių kalbos. Turime aiškiai suvokti, kuo konkrečiai siekiama šiuo pasiūlymu. O e, juo siekiama pašalinti iš interneto neteisėtą teroristinį turinį. Taigi pirmiausia, turime išsiaiškinti ir apibrėžti labai aiškiai, tą neteisėtą teroristinį turinį, kad ateitie išvengtume nesusipratimų ar klaidingų sprendimų. Jeigu jau siekiame pašalinti, ištrinti nelegalų neteisėtą turinį, tai uh, E, taip pat akivaizdu, kad jeigu toks turinys būtų aptinkamas, jis turėtų būti šalinamas nedelsint. Tačiau jeigu kompetentingos institucijos atitinkamą turinį įvertintų kaip e, teisėtą, tai e, kyla klausimas, kodėl interneto platformoms ir e, toliau perdodamas toks e, turinys, e, nes mūsų nuomonė, kad teisės saugos institucijos neturėtų būti atsakingas už interneto platformų veiklos taisyklių laikymasi. Taip pat mes nemanome, kad pasirinktas tinkamas teisinis pagrindas iš tiesų truputėlį keista, nes šio reglamento teisinis pagrindas yra susijęs su e, bendraja rinka. Mes manome, kad e, jis vien dėl to yra nepakankamas. Tačiau jeigu jau komisija pasirinko e, bendrosios rinkos nuostatas kaip teisinį pagrindą, kuomet kalbame apie neteisėtą teroristinį turinį. Tai remiantis šiuo pagrindu man kyla klausimas, kodėl visiškai neatsižvelgiama į elektroninės prekybos direktyvos nuostatas, nes juose jau parašyta, kad e, platformų savininkai negali būti traukiami atsakomybin už juose skleidžiamą turinį ir kad mes e, jau smarkiai vėluojame, nes rinkimai mūsų laukia netrukus, tačiau tikrai reikėtų e, priimti teikiamus sprendimus tam, kad nereikėtų aiškintis kitam parlamentui dėl šio reglamento. Internete negali būti skelbiamas neteisėtas teroristinis turinys, jis iš jo turi būti šalinamas, tačiau e, reikia šios veiksmus atlikti vadovaujantis tinkamu teisiniu pagrindu ir kitais teisės aktais. Maitai dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai Noriu padėkoti komisijai už e, pateiktą pasiūlymą, taip pat noriu padėkoti ir pranešėjui. Mm, pranešėjas tikrai dirbo pasiraidojęs, pasiraidojęs rankovis, mes pritarėme jo pasiūlymui, pasiūlymams dėl e, apibriešties teroristinio turinio ir būtinybės tą apibriežti suvienodinti visoje Europos Sąjungoje ir vadovautis 5.7.21 direktyvos e, kovos su terorizmu straipsniais. Taip pat e, pritarėme pasiūlymui kiekvienoje valstybėje narėje paskirti kompetitinga ir atsakinga institucija už šio turinio šalinimą tam, kad būtų išvengta funkcijų dubliavimuose arba e, sprendimų vykdymo vilkinimo. Čia egzistuoja rimtos politinės problemos, turime nepakankamai laiko, kad visus šios klausimus išspręstume. Ir tai yra viena iš didžiausių problemų, su kuria susidurime. Taip pat e, pasiūlymas E, neužtikrinamas juo yra pakankamas teisinis saugumas. Atstovauju frakcijai, e, kurioje esama daug skirtingų nuomonių tokiais ir panašiais klausimais. Taigi norėčiau galbūt pristatyti savo asmenę nuomonę kuri galėtų pasitarnauti siekiant bendro sutarimo. Mes kalbame apie šeštąjį straipsnį - proaktyvės priemonės. Tačiau e, e, paprasčiausiai neturime pakankamai laiko, kad tas priemonės e, sugebėtume parengti tinkamai, nes jeigu kalbame apie laisvanoriškas priemonės, tai apie sankcijas galime pamiršti, galime kalbėti apie kažkokias privačias priemonės arba planus ir juos ateitie galėtume patikslinti tam, kad užtikrintume didesnį teisinį saugumą. Tačiau egzistuoja tikrai labai nemažai funkcijų, kuris galėtų perimti privačios struktūros atskiresmės, tačiau neturime laiko tam, kad galėtume viską išsamei svarstyti, parengti siekti bendrą sutarimą, tačiau manau, kad e, tame pradinėme etape galėtume apsiriboti laisvanoriškumo principų, kalbant apie turinio pašalinimą per valandą laiko ir mes čia kalbame apie tinkamas technologijas, tai egzistuoja matematiniai algoritmai, kuriuos pasiteikus, pasitelkus būtų galima tą padaryti. Na ir dar vienas svarbus elementas, kuriuo galėtume pasiremti, yra e, teisminė priežiūra. Klausimas dėl atsakingos institucijos, tai kiltų klausimas, kokioje valstybėje nariai turėtų įsikurti. Tačiau nepasant to, vis tiek reikėtų užtikrinti teisminę kontrolę tam, kad išvengtumės savivalės arba piktnaudžiavimo, nes tikrai gali pasitaikyti ir klaidų priimant atitinkamus sprendimus. Manau, kad e, komisija siekia prasmingo tikslo, pateikdama šį pasiūlymą dėl teisės akto, tačiau būtina užtikrinti teisinį saugumą šiuo e, labai opiu klausimu. Ir vien tik gerų ketinimų čia nepakanka, tačiau laiko mes turime taip pat nepakankamai, todėl aš siūlyčiau E, pasinaudoti e, to laisvanoriškumo principu proaktyviamis priemonėmis, siekiant tam tikros pažangos ir jeigu proceso eigoje pastebėtume, kad egzistuoja tam tikri elementai, kurios pastelkus sutikimas didesnis teisinis saugumas, tai e, kitą kadenciją galėtume parengti konkretesnį pasiūlymą. Būtent tokia būtų mano pozicija siekiant bendro sutarimo arba daugumos palaikymo, nes tik tai nedidelė balsų dauguma vis tikrai remdamiesi nesugebėsime žengti į priekį e, šioje srityje. O laiko turime nedaug. Ačiū, Kornelija Fischer. Ačiū, Kornelija Ernst. Aš e, manau, kad galiu pritarti kolegės nuomonėje, nes mes čia siekiame užtikrinti pusiausvyrą tarp kovos su terorizmu, teroristinio turinio šalinimo viena vertus ir e, žodžio išraiškos laisvės užtikrinimo. Kita vertus, manau, kad e, siekiant šio tikslo tikrai reikia daugiau laiko, nei mes iki šiol turėjome. Daugiau E, sveikos nuovokos ir manau, kad vertinant patiktą pasiūlymą tikrai galima nepritarti daugeliu dalykų. Pirmasis e, dalykas yra susijęs su nurodymu turinį pašalinti. Kas tokį nurodymą turi priimti arba pateikti. Aš manau, kad ne, tai negali būti administracinė struktūra, būtinas teismo sprendimas tam, kad e, būtų užtikrintas teisinis aiškumas Taip pat kyla klausimas, e, e, kokią reikia steigti kompetentingą instituciją šiais klausimais. Ir e, diskutuodami šio klausimu konstatuojame, kad tikrai nepakanka dabar siūlomų formuluočių dėl šios institucijos ar tarnybos veiklos. Jeigu atitinkamus sprendimus Atinkamus sprendimus turi priimti arba teismas, arba visiškai nepriklausoma nešališka institucija. Priešingų atveju sistema neveiks. O kaip tokią sistemą sukurti, aš dabar tikrai negaliu pasakyti, reikia apie tai diskutuoti toliau, tačiau šis sprendimas yra esminės svarbos siekiant užtikrinti prasmingą tokio pobūdžio turinio šalinimą. Antras ginčinas klausimas yra susijęs su penkto straipsnio nuostatomis. Manome, kad šios straipsnio nuostatomis iš esmės būtų pagerinta ta situacija, apie kurią ką tik kalbėjau, būtų nustatomos aiškesnės taisyklės, kuriamis vadovaujantis teroristinis turinys galėtų būti šalinamas. Na ir iš e, e, tikrai neįsivaizduoju, kaip būtų galima čia patikrinti, e, kaip atitinkamas nurodymas šalti turinį dera su platformų savininkų veiklos tvarka, taisyklėmis tikrai būtų galbūt išmintingiausias sprendimas apskritai išbraukti penktojo straipsnio nuostatas dėl proaktyvių priemonių. Šeštojo straipsnio mes čia labai apdairiai jas vertiname, ką reiškia proaktyvios priemonės. Viena vertus, jos reiškia turinio filtravimą, tačiau e, šią priemonę reikėtų taip pat naudoti apdairiai. Jeigu ta priemonė būtų taikoma laisvanoriškai, tai reikėtų taip pat atitinkamos priežiūros sistemos ir tinkamų e, principų patvirtinimo. Taigi, Čia reikėtų patvirtinti atitinkamą modelį, įvertinti galimas grėsmes. Manau, kad čia siūlomos proaktyvios priemonės tikrai mūsų netenkina, nes turime įvertinti, kaip jos dera su bendromis teisėmis ir laisvėmis. Todėl manau, kad tikrai būtų netinkamas skubos tvarka dabar šį dokumentą patvirtinti, reikia didesnio masto diskusijų tam, kad galėtume priimti tinkamą sprendimą. Na ir paskutinis aspektas susijęs su teroristinio turinio apibrėžimu. Iš tiesų niekas to apibrėžimo uh, niekada konkrečiai nėra suformulavęs, net ir kovos su terorizmu direktyvoje, čia valstybė narė kiekviena gali taikyti e, jai tinkamą apibrėžimą, taigi šioje srityje taip pat situacija mūsų netenkina. Ačiū Kornelijai Ernstėva, Žoly, dabar Žolių frakcijos vardu kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Danieliui Daltonui už jo pranešimo projektą, taip pat kaip ir kitiems kolegams už pakeitimus dėl e, šio pasiūlymo dėl reglamento, dėl teroristinių šu, turinio šalinimo iš mm, interneto. Aš 151 e, pakeitimą pateikiau e, ir juose siūlomas visiškai kitoks požiūris į šį e, reglamentą, siekiant užtikrinti ties teisinį saugumą ir proporcingumą principo laikymasi. E, siūlomi tinkami mechanizmai, kurios pasitelkus būtų galima privesti platformas pašalinti e, daug daugiau nei reikia turistinio turinio ir išvengti, išvengti grėsmių ir e, sankcijų. Taip pat e, siūlau e, platesnių mastų naudoti automatinį filtravimą, e, siekiant tik, tiksliau negaliu pritarti komisijos pasiūlymų dėl automatinio filtravimo, nes tokiu būdu būtų pažeidžiama išraiškos ir žodžio laisvė internete. Taip pat pas siūlomas papildomas priemonės e, e, verslui e, dėl turinio kontroliavimo internete neturėtų papildomai priboti to turinio sklaidos. Priežiūros institucija turėtų būti nešališka, nepriklausoma ir pakankamai finansuojama. Aš manau, kad reikėtų patikėti šią funkciją teismams. E, dar vienas būdas e, sustiprinti teisinį saugumą yra susijęs su tuo, kad jeigu atitinkamas turinys būtų vertintas kaip teroristinis, tai e, turi būti pasitelkiamas visos teisinės priemonės, kurios garantuotų jo šalinimą. Tačiau čia negalima visko suplakti į vieną krūvą šiame reglamente. Aš noriu Europolo e, reglamentą e, priminti, pagal e, kurį būtų galima atitinkamą turinį šalinti, nepaisant to, kad jis nėra aiškiai apibrėžtas kaip teroristinis arba neteisėtas. <clears throat> Tokiu būdu kyla grėsmė vis dar didesniam interneto cenzuravimui ir gali kilti grėsmė internete veikiančiams įmonėms. E, mes turime e, siekti, kad iš interneto nebūtų e, šalinamas piktybiškai turinys, kuris nieko bendro neturi su terorizmu siekdami kovoti su terorizmu, turime pastelti ir kitas priemonės. Tuo tarpu Prancūzijoje puikiai žinome, kad atitinkami teisės aktai, skaiti kovos su terorizmu, pavyzdžiui, yra naudojami ir prieš tam tikras politinės partijas, pavyzdžiui, žaliuosius, kurie kovoja prieš. Uh, brandolinių atliekų netinkamą šalinimą arba Antinėje karalystėje, tarkim, Islandija yra įtraukta į e, terorizmą skatinančių šalių sąrašą. Taigi turime pakankamai daug pavyzdžių, e, kuomet yra piknaudžiavimo tinkamomis teisinėmis nuostatomis. Man yra labai svarbu užtikrinti, kad viena valstybė narė negalėtų kištis į e, arba nurodyti kitai valstybei nariai, pareikalauti šios pašalinti tinkamą teroristinį turinį. Puikiai žinome, kokia yra teisinės valstybės situacija, kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Vengrijoje, Lenkijoje, uh, Rumunijoje. Ir jos, pavyzdžiui, manau, kad galėtų uh, bandyti mm, pareikalauti betarpiškai pašalinti tinkamą turinį iš kitų šalių interneto platformų. Aš manau, kad mums visiems e, rūpi panašus klausimai, panašus problemas. Tikiuosi, kad sugebėsime greitai pasiekti susitarimą šio klausimu. Ir manau, kad labai svarbu dar iki šio parlamento kadencijos pabaigos balsuoti dėl šio reglamento. Dar norėčiau bendro pobūdžio pastabą išsakyti dėl veidmainiškumo, e, kovant su terorizmu mano šalyje, Prancūzijoje. Pranc Prancūzija, spaudžiant Saudo Arabijai, išbraukė ją iš šalių, kurios skatina pinigų plovimą sąrašo ir įtraukė į jį e, keturias JAV valstijas. Iš tiesų, ta situacija skandalinga, nes jeigu mes norime kovoti su terorizmu, tai tikrai negalime to daryti tokiamis priemonėmis. Ačiū, Eva. Paskutinį kalbėtoją Ana Gomes. Labai trumpai. Aš pritariu Evai Žoly dėl jos e, minčių susijusių su terorizmo finansavimu. E, valstybės narės iš tiesų žiūri pro pirštus į šį klausimą. Taip pat e, noriu paminėti dar kai kurios svarbius aspektus. E, kaip minėjo Birgit Sipil, negalime apsiriboti vien tik tai bendrąją rinką, pasirinkdami teisinio, teisinį pagrindą, turime taip pat apriepti ir pagrindinės teisės, teisės viršenybę. Ir Dar vienas aspektas, kurį noriu pabrėžti ir kolegė, kolegos tą yra padarė, mums reikia pasiekti, kad uh, svarbiausius sprendimus dėl turinio šalinimo priimtų nepriklausoma institucija. Atsiprašau, Natalį dar nepastebėjau. Ačiū, Klod, Klodai. Iš tiesų metas vėlyvas, tačiau diskusijos labai svarbios ir įdomios, o tema yra ypatingai svarbi ir opi, kadangi aš pirmininkauju kovai su terorizmu, kovos terorizmu komitetui. Tai mums strategiškai svarbu sustiprinti savo kovos su terorizmu ir radikalumo skatimo internete priemonės kad e, atskiri individai ar teroristinės organizacijos negalėtų savo tinklų nerti internete. Mūsų komitete mes visuomet stengiamės užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp pagarbos e, pagrindinėms teisėms ir <clears throat> <coughs> siekia užtikrinti mm, didesnį žmonių saugumą, nes tai taip pat labai rūpi mūsų piliečiams. Šiau e, svastant šį klausimą, būtent tą pusiausvyrą užtikrinti ir yra sudėtingiausia. Taigi svarbu vis tiek siekti pažangos ir, kaip minėjo Eva Žaly, e, svarbu balsuoti iki kadencijos pabaigos, tačiau dar daug tokių neįspręstų klausimų turime. Galiausiai man kyla e, klausimas dėl mūsų priimamų sprendimų kokybės. Žinoma, mes e, šiek tiek didiname apsukas dėl suprantamo priežasčių, tačiau vis tiek kyla tam tikrų teisinių abejonių. Aš, kaip ir kolegos, buvau sustikusi su įvairių organizacijų, asociacijų, advokatų, teisininkų atstovais, tai yra žmonėmis, kurie pakankamai išsamei susipažinę su šiais klausimais. Norėčiau galbūt dar įtraukti į mūsų diskusiją vieną papildomą elementą susijusi su poveikiu smulkiam verslui. Noriu pasakyti, kad aš asmeniškai manau, kad labai svarbu įtraukti į reglamento apriepti nedidelės interneto platformas, aiškiai pasirinkant e, konkrečias apibrieštis ir labai e, svarbu e, šioms smulkioms įmonėms rasti priimtinus sprendimus. Ir E, ieškoti būdų, kaip joms konkrečiai e, padėti patekusiems į sudėtingą keblę situaciją. Na ir paskutinis pastebėjimas, manau, kad labai svarbu kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti vieną kompetentingą ir nepriklausomą institucija, kuri būtų atsakinga už turinio šalinimą, tokiu būdu būtų užtikrintos sklandesnės procedūros ir greičiau pasiekti užsibriežti tikslą. Atsiprašau, kad kalbėjau šiek tiek ilgėliau, tačiau laiko dar panašu, kad turime. Sophie, just quickly, please, and then we'll. Uh, no, just a few. Sophie, trumpai. Keletas bendro pobūdžio pastabų. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė Natalie Grisbeck. Tai nėra vien tik tai šis klausimas. Kitais klausimais man irgi susidaro įspūdis, kad mes e, nepakankamai gerai dirbame tam, kad palengvintume piliečių MVI gyvenimą. Komisija turėjo skirti dėmesį vien tik tai svarbiausiams dalykams. Tačiau per pastaruosius penkerius metus matėme, kiek daug jie savo leido visiškai nieko nedaroma klimato prieglopščio klausimais. Tai praktiškai tampa nevaldoma. Na štai dabar čia darbas atliekamas paskubomis, netinkamai, devyniais kartais atvejais iš dešimties darbas nekokybiškas, visiškai nekreipiame dėmesio į kompetitingų agentūrų nuomonę, norime kažką prastumti, mes puikiai žinoma, žinome, kad devyni 9 iš 10 teisės aktų bus e, užginčyti Europos e, teisingumo teisme. Mes praktiškai piliečiams gyvenimo nepalengviname taip. Taip, per tie rinkimai ir praktiškai mes nusikratome nuo savęs atsakomybę atsakingai dirbti problema yra ta, kad 15, jau gal net 20 metų kalbama apie antiteroristinės saugumo priemonės, tačiau iki šiol nėra padaryta jokio rezultatų vertinimo. Tai ir politiškai, ir teisiškai nėra priimtina. Priimtina. Priimtina. Priimtina tiksliau. Mes turime įrodyti, kad tos priemonės ar saugios, bet tikriausiai neįmanoma įrodyti, kad tos priemonės ir saugios, ir politinius reikalavimus atitinka. Man jau gana to. Mes neturėtume tapti įkaitais tokios situacijos. Laikas švaistomas ir vėl, ir vėl, ir vėl. Mes norime piliečiams saugumo, nepamirškime. Na ir galiausiai paskutinė mano pastaba, kol jūs nepraradote kantrybės. Taip, reikia imtis e, saugumo priemonių. Pasaulyje daugybė blogų žmonių, e, norinčių blogų dalykų daryti. Nebūkime naivus. Kas kartą imantis tokių priemonių reikia sustiprinti ir piliečių teisės. Na, o tai, ką mes darome per 15 pastarųjų metų, mes bloginame, silpniname piliečių teisės. Pilietinių teisų programa netgi buvo sustiprinta, susilpninta tiksliau, buvo mažiau lėšų tam skirta, mažiau e, įtakos e, ir skiriama MV, NVI, tiksliau NVO. Taigi pagalvokime apie visą tai prieš balsuojant. Taip, e, Daug laiko nuo rugsėjo mėnesio praradome, tikrai jokingios ne, diskusijos vyko dėl įgaliojimų, taip mes išvaistėme laiką. Irgi, kaip jūs tai pavadintumėte? Ar vokiškai kažkaip kitai buvo išversta tas laiko švaistimas? Mums prireikė laiko tam išsiaiškinti ir dabar mus bandoma skubinti. Komisija nuolat kalba apie geresnį reglamentavimą, bet reikia juk laikytis pagrindinių principų. Pirmininkas. E, interesų konfliktas tai buvo rakštis vienoje vietoje, o ne o ne tinkamai panaudotas laikas. Na, kad ir kaip ten bebūtų, atrodo, kad paskubėta čia buvo. Pone Neidį, aš ne taip kalbėtojų laiką planavau, bet jeigu norite pasakyti, prašau. Thank you, Chair. Very, very briefly. Uh, first, what, what would like... Ačiū, pirmininkė. Norėjau padėkoti Jums už tai, kad ėmėtės šio klausimo. Tikrai labai kokybiška diskusija vyko šiuo svarbiu klausimu. Terorizmo aukų paminėjimas vyko šį rytą, Maitė dalyvavo taip pat renginyje. Daug būkštavimų kyla dėl apsaugos. Apsaugos elementų srityje, kurią mes parengėme kartu su jumis. Terorizmo sklaidos klausimas tikrai labai aktualus, mes turime sustabdyti tą reiškinį, jau Keletą metų tai bandome daryti, savanoriškumo principų čia remiamasi. Labai daug sužinojame, kaip teroristai dirba, kokiais metodais naudojasi. Labai daug sužinojome apie internetinių subjektų veiklos patobulinimą šioje srityje. Na, ir dabar dėl to, kas buvo pasakyta, tikrai daugam pritartume. Mes labai dėkojame už atliktą darbą su šiuo pasiūlymu ir čia matome vieną esminį dalyką išriškėjantį. Reikia išsiaiškinti, koks šio pasiūlymo tikslas, reikia patikslinti apibrieštis, ne vien tik terorizmo turinio, bet ir kitus aspektus reikėtų patikslinti. Na ir kaip kad pranešėjas siūlo, reikėtų geriau išryškinti, kas čia svarbiausia. Čia dabar kalbama apie sklaidą, bet kaip būtų su to paties reiškinio e, reglamentavimu antiterorizmo direktyvoje. Kitas dalykas. Reikėtų aiškiau įvardyti, ką valstybių narių institucijos turi daryti. Mes maname, kad teisminė kontrolė turėtų būti valstybėse narėse stiprinama ir tai reikia tekste išryškinti. Priemonių veiksmingumą reikia užtikrinti. Ir ko gero labai didelis skaidrumas ir aiškumas turėtų būti dėl to, kokia institucija, kokioje valstybėje kokį darbą turėtų atlikti. Šie procesai turi būti tikrinami, atskaitomybė turi būti užtikrinama. Na, o kas dėl laiko terminų nurodyta viena valanda, mes daug konsultavomės, kol kas geresnio sprendimo nei valandos neradome. Ir Tik tai taip, ko gero, mes galime veiksmingai įgyvendinti šį teisės aktą. Mes e, atlikome įvairiausius įvertinimus ir ko gero šis laiko terminas užkirsti kelią sklaidai šio turinio galėtų būti tikrai viena valanda. Na ir dar dabar kalbant apie smulkesnius subjektus internete, negalime pražiūrėti tų mažesnių subjektų. Reikia jų nepamiršti irgi juos reikia reglamentuoti ir taip pat reikia proporcingumo bei lankstumo priemonių numatyti. Kas dėl tų aktyviai įgyvendinamų priemonių? Yra numatyta tam tikrų aspektų E priekybos direktyvoje, pavyzdžiui, dėl atsakomybės. Aš norėčiau tik paprašyti patobulinti, galimybės patobulinti tekstą. Mes, aišku, nenorime bendro pobūdžio priemonės subjektams. Lygiai taip pat mes nenorime, kad būtų sistematiškai nuolat filtruojama informacija. Subjektai gali tiksliau turi turėti galimybę imtis papildomų priemonių savo iniciatyvą. Na ir kaip kad kai kurie iš jūsų sakė, Europolai turėtų būti suteikiamas svarbesnis vaidmuo teikiant paramą, dirbant su teisės saugos institucijomis Na ir galiausiai pasakysiu, kad mūsų įsipareigojimai turi būti aukšto lygio, prievalės turi būti privalomo pobūdžio, Lygiai taip pat turi būti numatytos nuobaudos, sankcijos, ko gero reikalingi būtų ir papildomi saugikliai. Na ir be jokios abejonės reikėtų daugiau paramos tiems smulkiesiams interneto subjektams. Dėkoju Jums už paramą šiuo svarbiu klausimu. Dėkoju. Pono Daltono nėra, tai dar turėsime ko gero grįžti prie to klausimo. Kolegoms ačiū už kantrybę ir Tikimės, kad kovo 21 galėsime balsuoti. Mums dar lieka vienas darbo tarkės klausimas šį vakarą prieš užbaigiant darbus. Tai yra Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiuose bylose pateikimo ir saugojimo orderiai. Pone Sipel mums yra pateikusi du darbinius dokumentus. Turime E, šiandien galimybę iškirsti informaciją apie dar du darbinius dokumentus. Birgit Cipel mums apie tai detaliau papasakos, yra socialdemokratų frakcijos pranešėja šiuo klausimu. E, bus kalbama apie tai, kokioms sąlygoms esant galima išduoti tokius orderius. Ir Kornelija Ernst yra šešėlinė pranešėja. Pirmiausia, žodis E, Birgit dėl santykių su trečiosiomis šalimis. Birgit Sipel. Ačiū pirmininkė. Tikrai metas vėlus, tačiau tai yra dar vienas labai svarbus klausimas, e, kurį turim aptarti. Na, e, atsiprašau, kad man teks kolegų laiko šiek tiek paimti iš jų tam dokumentui pristatyti. Mes turime bendrą darbinį dokumentą vasarį pristatėm dalį šių dokumentų. E, Nunamelo e, tuomet parengė dokumentą dėl e, šio teisės akto apriepties ir jos santykių su kitais ES instrumentais. Kitas su Daniel Dorton EKR kolega buvo parengtas kitas darbinis dokumentas dėl santykių su paslaugų teikėjais. Šiandien dar du darbinius dokumentus pateiksime, kurie buvo parengti kartu su ALDE šešėlinė pranešėja Sofija Intveld ir GUE šešėlinė pranešėja Kornelija Ernst. Norėčiau priminti, kodėl mes rengiame tas analizės su nevas darbiniais dokumentais. Tarybos siūlymą mes peržvelgėme prieš keletą mėnesių ir matėme, kai ten yra teikiamas bendras požiūris. Jau gruodžio mėnesį tai buvo daroma. Mes nusprendėme tą siūlymą detaliai patikrinti Ir kai priemė tokį sprendimą, žinojome, kad tai reikš, jog mes e, nepasieksime e, sutarimo iki mūsų kadencijos pabaigos. Tačiau tik turėdami galvoje e, pirmų trijų dokumentų analizę ir tuos du, kuriuos teikiame šiandien, mes būsime tikri, kad priimame teisingą sprendimą. Taigi, kas išplaukia iš tų šiandien teikiamų dokumentų pirmiausia? Sophie Intveld parengto dokumento dalis apibrėžia santykius ryšių su trečios, trečiųjų šalių teisė. E, tai yra dokumentas pagrestas egzistuojančia praktika tarp de, dokumentų dėl abipusės pagalbos tarp ES ir JAV. E, šiuo atveju yra kalbama pirmiausia apie prekybą duomenimis ar duomenų tvarkymą ar prieigą prie duomenų įskaitant IP adresus. Dažnai yra sakoma, kad e, tie elektroniniai duomenys yra nepastovus, greit kintantis, bet tai yra puikiai priemonė. Bet trūksta finansinių, techninių, žmogiškų resursų valstybėse narėse kad būtų galima užtikrinti tinkamą keitimąsi prašomais duomenimis. Be to, tos paskutinės dvi kategorijos pasirašytos įsipareigojimų ir teikėjas, kai atliekamos kai atliekamas tyrima, tyrimas, reikia pasakyti, egzistuoja tarp, glaudus ryšys tarp e, JAV ir ES šios informacijos tvarkytojų. Tačiau kyla abejonių dėl to, ar ta nauja priemonė, kuri siūlo Europos komisija, yra būtina. Vietoj to atrodytų, jog esamos priemonės galėtų būti naudojamos efektyviau, jei valstybės narės norėtų e, skirti reikiamus išteklius. Tame dokumente mes detaliau e, analizuojame kompiuterinę debesiją, taip pat komisijos siūlymą dėl įgaliojimų būsimajam susitarimui tarp ES ir JAV. Yra dar likusiai eilė įvairių atvirų klausimų, kuriuos dar nebuvo atsakyta, pirmiausia, dėl teisinio pagrindo tokiam susitarimui. Ir lieka atviras klausimas, kaip toks sustarimas galėtų egzistuoti kartu e, šalia tų skirtingų teisinių sistemų tarp skirtingų debesijos kompiuterijos taisyklių. E, gali nutikti taip, kad tie atviri klausimai e, bus tokie, kad bus numatytos naujos procedūros, kaip numatyta 15 ir 16 straipsnė. Tačiau ta peržiūros procedūra taip pat kelia įvairių klaustukų ir susirūpinimo dėl atsakomybės, pavyzdžiui, paslaugos teisėjų, sprendžiant kompetencijų konflikto problemą su trečiųjų šalių teise ir pasirenkant kompetentingą teis, teismą vienoje ar kitoje valstybėje. Kol kas šios klausimus neatsakytas, sprendimų nėra. Kitas darbinis dokumentas, kurį parengė Kornelija Ernst ir kurį parengiau taip pat ir aš, yra susijęs su įvairiomis sąlygomis e, kokie, kokiems atvejams esant gali būti e, išduota EIPOS ir EISOS. Taigi, um, būtina numatyti, kaip galima būtų įgyvendinti įvairius orderius, kai E, remiamasi netokių jautrių, netokiamis jautriomis duomenų kategorijomis. Tai turėtų būti priklausoma nuo, tai turėtų būti susijęta su teismo sprendimu. Teismas turi suteikti leidimą tokius e, orderius teikti ir teikti informaciją į juos. E, mes sakome, mes turime atsakyti klausimą, kas galėtų tokius orderius išduoti. Pasak komisijos siūlymo, Europos orderiai dėl duomenų, e, tokie kaip, kaip duomenų išsaugojimo orderiai galėtų būti išduodami tais atvejais, kai vyksta kriminaliniai nusikaltimai, kai dėl turinio ir sandorių duomenų e, komisija nustato tam tikras ribas, sakydama, kad to pabudžio duomenys galėtų būti pateikiami tik tada, kai įvyksta pažeidimai, už kuriuos e, išduodančioji įmonė teistų nusikaltimą padariusi asmenį minimum trijų metų laisvės ateimo, atimimo bausme. Ir kadangi siūlyme nėra taikoma e, dvigubos atsakomybės už tą patį nusikaltimą principas, tai tuomet sakoma, kad tokius duomenys galima išduoti tik kartą per metus. Mm. Vėlgi, prieėjome prie išvados, kad ši priemonė, kai siūloma e, kai siūloma e, pateikti duomenis, čia vėlgi ne viskas yra aišku, būtina įvertinti būtinumą ir proporcingumą tokių duomenų pateikimo. Europos komisijos siūlyme tik išduodanti duomenys institucija vertintų, ar juos galima išduoti, ar reikia juos išduoti. Mesgi sakome, kad e, reikėtų numatyti galbūt saistančias labiau nuostatas ir notifikavimo taisyklės taip pat, kai kalbama apie paslaugų teikėjus. Tokia sistema E, leistų e, vykdančiai valstybei pasinaudoti tokiu orderiu. E, ypač tokiais atvejais, kai dvigubo nusikaltimo kriterijai ar dvigubų sankcijų kriterijai nėra tinkamai pritaikyti. Mes ankstesniuose dokumentuose neaptarėme šių klausimų, žinodami, kad bus rengiami kitų dokumentai, kur prie tų klausimų bus sugrįžta. Esu įsitikinusi, kad šio siūlymo atidus nagrinėjimas vietoj didelės skubos, e, kaip stūmė mūsų komisija, yra išmintingas e, sprendimas. Mes neturime skubėti, turime viską nagrinėti atidžiai. Ačiū, Birgit. Sofija, prašom. Dėkoju. Norėčiau tik keletą papildomų pastabų pasakyti trumpai. klaustukai ir tie teisiniai visokie kazusai yra tikrai gausūs, sąrašas didžiulis. Norėčiau pasakyti, kad tas siūlymas yra nebrandus, dar reikia sakyti į daug klausimų. Aš norėčiau pasakyti, kad remiu patį principą. Mes turime sukurti tą tokią bendrą erdvę e, teismų ir policijos bendradarbiavimui. Tai turėtų būti svarbiausias mūsų tikslas. Aš pasisakau už Europos federacijos idėją apskritai. Tačiau visi saugikliai turi būti numatyti, o šiuo atveju taip nėra. Nežinau, nuo ko ir pradėti. Pavyzdžiui, klausimas, kas galiausiai priims sprendimą, kas imsis įrodymų. Atsakymų nėra, siūlymas yra tiesiog nelabai išmintingas. E, ten yra ir antikonstitucinių nuostatų, nes leidžiama pavyzdžiui, e, nuspręsti neaišku kam, ar toks tokio orderio prašymas, e, ar duomenų teikimo prašymas yra pagristas ar ne. Ir nenumatyta nieko, kaip ir kas turėtų pagrysti tokį sprendimą dėl tokių duomenų prašytų teikimo ar neteikimo. Reikėtų dar detalesnės analizės, kurią galėtų atlikti mūsų teisinės tarnybos, Europos parlamento ir komisijos, net jeigu tai užimtų mėnesius. Aišku, laiko tai pareikalaus, bet kol kas negali būti priimti galutiniai sprendimai, neturėtume leisti komisijai to daryti. Pagrindinės teisės e, ir jūsų priešinimas su nacionaliniais interesais irgi nėra tinkamas dalykas. Kitas klausimas. Dėl įrodymų pateikimo ir saugojimo. Mes remiamės prielaidą, kad teisinės sistemos visose valstybėse narise yra vienodos, nes taikomas abipusio pripažinimo, pripažinimo ar tarpusio pripažinimo principas. Bet jeigu Europos komisija pradėjo procedūrą pagal septintą straipsnį, jeigu parlamentas pradėjo atitinkamą procedūrą, manydamas, kad ten teis, teismai nėra nepriklausomi, kaip tada Ar tuomet užtenka pasakyti, kad jūsų prašymą mes atmesime, atleiskit, bet taip jau yra, nes turime kitų dalykų nuveikti. Ir teismas tuomet e, irgi negalės priimti jokių sprendimų. Ar mes tikimės, kad įmonės turės galimybę tiesiog atsisakyti teikti tokius duomenis? Man atrodo, E, kad laikotarpiai numatyti yra per trumpi, kai dėl transatlantinės dimensijos. Manau, kad irgi yra daug probleminių dalykų. Ir jau aišku, iš pat pradžių yra tai, kad, tai, kad Europos komisija pateikė įrodymų siūlymą. Ir prieš pateikiant jį jau buvo aišku, kad galutinis tikslas buvo transatlantinis susidarimas. Ir kad tai padės savotišką teisinį pagrindą, bet tai nebuvo tinkamai parengtas dokumentas vėlgi. Aš manau, kad galiausiai, kai kalbam apie transatlantinę dimenciją, mes turime e, kad svarbiausia yra sutvarkyti emlats e, visus aspektus ir būtina pasakyti, kad kol to, tų visų aspektų neišsprendėm, negalime kalbėti apie jokius transatlantinius susitarimus. ES dimencija. Vėlgi, aš dėl principo paties pritariu, bet pirmiausia reikia turėti parengtus visus saugiklius, o paskui reikia teisiškai vertingo pasiūlymo dėl įrodymų rinkimo ir saugojimo. Ir tai e, turi būti padaryta taip, kad būtų kad tie siūlymai atitiktų visus reikiamus standartus. Ačiū. Taryba per neformalų posėdį e, kalbėjo apie tos e, e, dvi šalės teisinės pagalbos sutartis. Mm tačiau aš labai aiškiai pristačiau tose diskusijose parlamento poziciją. Kornelijai Enšodis. Na ir vėl Europos parlamentas susiduria su dar vienu galvasopiu, klausdamas savęs, kodėl mes į tokią situaciją patekome galbūt geriau būtų buvę galiojančius teisės aktus tenktis tinkamai išnaudoti. Visas šis chaosas kyla dėl skirtingų duomenų kategorijų, kuriuoms yra taikomas skirtingos taisyklės dėl įvairių orderių, neaišku, kas juos turi išduoti, kas yra atsakingas už jų vykdymą čia tarpusavėje susipainioja daug skirtingų dalykų. Viena vertus atskiros duomenų kategorijos ir antra vertus atsakomybė už e, įrodymų surinkimą arba saugojimą. Turime nepamiršti, kad mes čia turime reikalų su 27 skirtingomis e, baudžiamosios teisės E, sistemomis e, ir toks e, tokiu reglamentu kai kuriuose valstybėse narėse mes susilpnintume pagrindinių teisų ir laisvių apsaugą. Įvertinkime situaciją mm, baudžiamosios teisės kontekste nes baudžiamiai nusikaltimai yra skirtingai e, apibrėžiami valstybėse narėse. Ir e, jeigu mes įvertintume juos ir e, neužtikrintume, kad, pavyzdžiui, tas pats, ta pati veika yra laikoma baudžiamąją skirtingose valstybėse narėse, tai yra viskas tvarkoja, tačiau, tarkime, e, neštumo nutraukimas yra baudžiamosios teisės objektas vienoje šalyje, o kitoje šalyje yra administracinės teisės objektas. Ir jeigu tas e, teismingumas nesutampa, tai e, tuomet e, gali kilti rimtų problemų. E, jeigu šios orderius mes vertintume su tyrimo orderiais, tai ten labiausiai atsižvelgiama, pavyzdžiui, į kaltinamojo asmens teisų apsaugą. Visuomet egzistuoja koks nors spirties taškas tuo tarpu. Čia e, visiškai e, to skaitos taško mes nematome e, nei būtinumo, nei proporcingumo principais čia nesivadovaujama. Taip pat nėra užtikrinamos jokios apskundimo teisės. E, nėra e, numatyti jokie e, būtini ir proporcingi procesiniai aspektai. Taigi, remiantis visais anksčiau išvardintais argumentais, mes galime tik atmesti šį teikimą pasiūlymą, nes e, tokio orderio išdavimui pirmiausiai e, būtinas e, šankstinis teismo sprendimas, taip pat reikia numatyti aiškis procedūras, kurias pasitelkus būtų galima užginčyti orderį ir apskritai būtinumo ir proporcingumo kriterijai turi būti pasirinkti tinkami ir prasmingi, o viso to čia nėra, taigi dėl to šis pasiūlymas nusipelno labai didelės kritikos. Ačiū Kornelijai Ernst, daugiau niekas nenori kalbėti. Žinoma, ačiū. E, balandžio antrą dieną pristatysime du paskutinius darbinius dokumentus ir e, panašu, kad e, e, aš veikiausiai būsiu, dalyvausiu jų pristatymę priešingų atveju, jeigu manęs nebus, tai aš stebėsiu transliaciją internetu. Aš tikrai, Kornelija, jūsų pasilgsiu, tačiau aš dar vis turiu likti parlamento patalpose, nes mūsų uh, premjerė dar kažkur čia viršutinėse aukštose derasi. Kitas posėdis vyks kovo 18 dieną. Na, gero vakaro visiems ir ačiū labai už kantrybę. Have a nice evening. See you tomorrow.